Colleghi, cominciamo la seduta. Allora, signora Commissaria. Kolegos, pradėkime posėdį. Gerbimo komisijos narė, gerbimi parlamento nariai, leiskite pasveikinti taip pat ir mūsų svečius iš nacionalinių parlamentų tarp parlamentinėme sustikime kuris e, šiandien vyksta Europos parlamente ir yra labai ypatingas ir svarbus, nes 28 nariai iš 16 valstybių narių parlamentų jame dalyvauja, taip pat ir vienos e, Šengeno erdvės valstybės atstovą turime. Tai dar labiau pabrėžia šio posėdžio svarbą. kadangi dialogas su nacionaliniais parlamentais, dalyvaujant komisijos nariai Cecilijai Malstrom, yra sudėdamoji Europos parlamento kovos su organizuotų nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu komiteto įgaliojimų dalis tą norėjau ypatingai pabrėžti, nes pirmą kartą Europos parlamente buvo įsteigtas e, specialusis komitetas skirtas kovai su organizuotu nusikalstamumu, korupcija ir pinigų plovimu. Taigi dėkoju Jums už tai, kad atvykote į šios dienos sustikimą. Esate pasiruošę pasikeisti nuomonėmis, nes diskusijos tarp Europos nacionalinių parlamentų yra ypatingai svarbios, kadangi bendromis pastangomis galime praturtinti vieni kitus, pasikeisdami nuomonėmis ir patirtimi, daug ko vieni iš kitų išmokti. Norėčiau Jums trumpai pranešti, kad e, šiandien po diskusijos apie 747 pakeitimų svarstymo, pakeitimų, kurios pateikė atskiros frakcijos. Mes svarstysime pranešimo projektą pono Jekolino, kuris ir pristatys. Iš tiesų šio pranešimo rengimo reikėtų laikyti ypatingą sėkmę, nes tas pirmasis pakeitimų paketas, kurį turime, mums nurodo tinkamą tolesnės veiklos krypti, planuojant kovą su organizuotu nusikalstamu. Trumpai paaiškinsiu posėdžio eigos tvarką. Suok 20 minučių pirmiausia suteiksime žodį komisijos nariai, po to bus užduodami klausimai ir į juos komisijos narė atsakys apie 16 valandą žodžius teiksime pranešėjui pono Jekolino. Jis pristatys mums e, savo pranešimo temą. Šiandien ryte balsavome dėl pakeitimų, po to vyks diskusijos. 15 minučių kalbės pranešėjas, bus galima jam užduoti klausimus, tai truks apie 40 minučių, nuo 16.50 vyks diskusijos dėl organizuoto nusikalstamumo, trumpai kalbės pranešėjas, po to vyks diskusijos 40 minučių, klausimai atsakymai, po to svarstysime pinigų plovimo klausimus tą pačią tvarka. Iš pradžių temą pristatys pranešėjas, po to klausimų atsakymų raundas, aš vėliau apibendrinsiu diskusijas, pristatysiu jums išvadas ir pakviesiu kokteilio po posėdžio. Dabar trumpai paaiškinsiu, kaip galima prašyti žodžio diskusijų metu. Mes e, pasistengsime steigti galimybę visiems kolegoms kalbėti, tačiau galbūt ne visi galės pasisakyti visomis temomis, nes mūsų yra daug ir temų galbūt visiems nepakaks. Tam, kad viskas vyktų sklandžiai, norėčiau jūsų paprašyti laikytis dviejų sąlygų, nekalbėti ilgiau nei po dvi minutės ir užduoti klausimus, e, kurie būtų susijęs su svarstomomis temomis. Taip pat prašau e, klausyti, dalyvauti, įdėmiai klausyti diskusijų eigos, kad e, neužduotumėte jau anksčiau užduotų klausimų. E, taip pat užsiregistruoti, prašant žodžio, e, prašom atitinkamai, balta forma yra skirta diskusijai su komisijos narė Malstrom, mėlyna kortelė diskusijoms apie organizuotų nusikalstamumą, oranžinė apie korupciją ir žalia apie pinigų plovimą. Ir tas korteles registracijos atiduokite salės darbuotojams, o e, klausimus eilės tvarka galės užduoti du nacionalinių parlamentų nariai ir vienas Europos parlamento narys uždavus klausimus. Bus juos atsakyta ir taip e, svarstant kiekvieną temą galioja ta pati klausimų uždavimo ir atsakymų į juos tvarka ir mes tikimės, kad diskusijos vyks sklandžiai, galėsime sėkmingai pasikeisti nuomonėmis. Atitinkama informacija, manau, jums yra išdalinta. Jei galite ją taip pat pasiskaityti. Mila Cecilija, gerbimi kolegos, noriu taip pat pranešti, kad daugelis mūsų komiteto narių šiuo metu dalyvauja svarbiame balsavime Libė komitete ten svarstoma e, turto konfiskavimo direktyva. Aš taip pat turėjau e, dalyvauti tame balsavime, tačiau e, kartu norėjau nepaleisti progos ir tau, Cecilija, suteikti žodžio. Ačiū, Sonija, ponios ir ponai, labai malonu šiandien dalyvauti šiame posėdėje. Ir tai, kad jūs visi čia susirinkote, įrodo, kokie svarbus yra tie klausimai, nes atvyko ir Europos parlamento, ir nacionalinių parlamentų nariai. Mums e, turime puikią galimybę tiesiog peržiūrėti, ko esame pasiekę ir dar mūsų, kokie dar laukia iššūkiai ateityje. Aš kalbėsiu apie tris pagrindinės rytis. Aišku, galėsime aptarti daugelį kitų aspektų popietės eigoje, bet pirmiausia kalbėsime apie baudžiamasias rinkas, kibernetinius nusikaltimus, priekybą žmonėmis, ginklais, narkotikais. Antra, baudžiamosios veiklos įsitraukimas į teisėtą ekonomiką ir galiausiai e, informacinių srautų gerinimas. Pirmiausia, priminsiu, yra, koks yra politinis kontekstas ES. Kaip žinote, Lisabonos sutartis įsigaliojo ir buvo numatytas naujas teisinis pagrindas ir daugiau dėmesio skiriama organizuo, kovai su organizuotu nusikalstamu ES. Stoholmo programoje buvo išdėstyti prioritetai ir taip pat buvo priimtas daugiametis veiksmų planas e, saugumo ir uh, teisingumo srityje. Taip pat 2010 metais buvo vidaus saugu, patvirtinta vidaus saugumo strategija, taip pat ir nacionalinės valstybės savo politikos tikslus patvirtino. Na ir ES politikos cikle dalyvaujant ir Europos parlamentui ir sustiprinant nacionalinių parlamentų vaidmenį yra aptariami aptarima kova su organizuotais ir rimtais tarptautiniais nusikaltimais. Pirmiausia, pradėsiu nuo baudžiamųjų kriminalinių rinkų. Kibernetiniai nusikaltimai tai yra tas rytis, kur matome vis daugiau įsitraukiant organizuotas nusikaltėlių grupės, turime jaustis saugus skaitmeninėme gyvenime. Piliečiai, verslo įmonės turi pasitikėti internetu kaip saugia vieta, kur galima vykdyti verslą. Tai svarbu ir augimui, ir pasitikėjimui. Sandoriai turi būti saugus, asmeniai duomenys turi būti apsaugomi. Pirmasis žingsnis kovojant su kibernetiniais nusikaltimais buvo žing, žengtas tuo met, kai sausio mėnesį buvo įsteigtas Europole kibernetinių nusikaltimų centras. Tas centras yra e, padeda valstybių narių tyrimams ir tai taip pat yra ekspertinių žinių šaltinis, analizuojant grėsmės. Po mėnesio aš kartu su dviem kolegomis, Nelikrus, e, komisarė atsakinga už skaitmeninę ekonomiką ir taip pat kartu su Kathy Ashton, vicepirmininkė, pristatėme kibernetinio, e, kibernetinio saugumo strategiją ir gavome daug reakcijų iš nacionalinių parlamentų, Europos parlamento ir mes toliau ketiname siekti, kad tai būtų sėkmi, pasiektumėme sėkmingo rezultato. Nacionaliniai parlamentai čia suvaidina svarbų vaidmenį rengiant nacionalinės kibernetinio saugumo strategijos įgyvenimo planus. Prieš kalėdas kartu su Junktinių tautų generaliniu sekretoriumi mes e, parengėme atitinkamą iniciatyvą dėl pasaulinio alijanso kovojant su vaikų seksualiniu išnaudojimu internetu. Ir aukščiausių lygmenių buvo įsipareigota kovoti su šiuo nusikaltimu, nustatant, numatant identifikavimo sistemą, taip pat nusikaltėlių nubaudžiamumą, taip pat e, mažinant vaikų seksualinio išnaudojimo e, nuotraukas platinamas internetu ir panašiai. Taip pat bandėme e, pasidalinti dėmesio, kaip būtų galima pasiekti pažangos. Tai yra susiję ir su kita tema - priekyba žmogu, žmonėmis. Tai yra siaubingas žmogaus teisų pažeidimas, tai yra didžiulis tarptautinis nusikaltimas kur yra labai smarkiai pasipelnoma. Ir tai yra didžiulis rimtas nusikaltimas ir pirmasis duomenų surinkimo. Pirmoji duomenų surinkimo ataskaita buvo paskelbta praeitą savaitę. Matome, kad 18 procentų išaugo šie nusikaltimai ir 13 procentų sumažėjo baudžiamumas Taigi nusikaltėliams tai yra labai palanku, nes nedaug kas yra pagaunama ir nubaudžiama. Jauni žmonės ir taip pat saugia žmonės nuo to labai smarkiai nukenčia. ES strategijoje yra apibrėžiama ir pagrindinė atsakomybė, kuri, aišku, tenka valstybėms narėms ir naujoji direktyva, kuri turėjo būti perkelta valstybių narių iki šių metų balandžio 6 dienos. Tai yra labai svarbus teisės aktas, kur visiškai netoleruojama E, priekybą žmonėmis, yra nustatomos griežtos bausmės ir sustiprinama nukentėjusių apsauga. Ši direktyva, kaip daugelis jūsų žinote, turėjo būti primta labai greitai. ES, tačiau tik devynios valstybės narės visapusiškai yra perkėlusios šią direktyvą. Mes analizuojame situaciją, visos valstybės narės privalo laikyti šio įsipareigojimo ir visi labai norėjo, kad direktyva būtų parengta, taigi aš tikiuosi, kad nacionaliniai parlamentai suvaidins svarbesnį vaidmenį ir pareikalaus, kad būtų ši direktyva kuo galima greičiau įgyvendinama ir pritaikoma. Dabar trumpai e, dėl šaunamųjų ginklų. Kaip žinote, jais yra naudojamasi įvairiuose nusikaltimuose ir tai kelia grėsmę saugumui, realiam saugumui mūsų piliečiams. E, praeitais metais matėme siaubingų įvykių Belgijoje, Prancūzijoje, Norvegijoje ir tai tik tai dar labiau sustiprina poreikį veikti. Mes rengėme strategiją e, prieš priekybą ginklais, e, parengsime ją iki metų pabaigos, analizuosime tokius klausimus, kaip yra kaip šaunamų ginklų kriminalizavimas ir panašiai. Būtumėme labai dėkingi, jeigu e, Krim komiteto nariai, taip pat nacionalinių parlamentų nariai pateiktų daugiau informacijos, kaip būtų galima spręsti e, šias problemas. Mes surengėme viešasias konsultacijas, kad išsiaiškintumėme, kokia vyrauja nuomonė ES ir išsiaiškintumėme, kokią riziką sukelia šaunamieji ginklai. Norėjome konsultuotis ir su nevyriausybinėmis organizacijomis, su nukentėjusiais. Galiausiai rinkos. Ir priekyba narkotikais Statistika rodo, kad problema yra plataus masto. 120 tonų kokaino yra sunaudojama kasmet. Apie milijonas, 4 milijonai yra reguliarių naudotojų, vartotojų. Agentūra, kuri veikia Lisabonoje, tai yra narkotikų stebėsenos agentūra, taip pat Europolas vykdė bendrą iniciatyvą, praeitais metais parengė bendrą ataskaitą ir pabandė įvertinti narkotikų rinką, pasitelkė žvalgybinius duomenis, kad būtų, kalba, kad būtų galima įvertinti ir suvartojimą, ir priekybą, ir kitus aspektus. Ir daug sužinojome apie mobilių, mobilų amfetamino platinimą ir panašiai. Taigi tai e, tokiu būdu galima užpildyti tas žinių spragas šioje srityje ir agentūrams galima lengviau tarpusavėje bendradarbiauti. Galiausiai skverbtis, prasiskverbimas į teisėtą ekonomiką. ekonomiką. Kaip žinome, nusikaltėlių veiksmai yra susijęs su didžiuliais pinigais ir galiausiai e, tų pinigų pagalba yra įsiliejama į teisėtą ekonomiką. Taigi mes bandome kovoti su pinigų plovimu ir korupcija ir bandome suderinti taisyklės ir procedūras, tarptautiniu mastu konfiskuojant turtą iš nusikalstamos veikos. Pinigų plovimas, aišku, yra sudėtingas, išplitę, iš, išplitęs nusikaltimas, išplitusi veikla ir reikia su ja kovoti iš įvairių perspektyvų. Labai svarbu sustiprinti bendradarbiavimą tarp ES, tarp ES valstybių narių finansinių ir kitų institucijų, tai ypač svarbu kovojant su pinigų plovimu. Egzistuoja ES finansinių padalinių e, platformą, kur dalyjamasi geriausia praktika tarp valstybių narių ir komisijos. Visai neseniai mes patvirtinome pasiūlymą dėl ketvirtos kovos su pinigų plovimu direktyvos, siekiant sustiprinti teisinį pagrindą po peržiūrėto, peržiūrėtos finansinės veiksmų grupės e, e, rekomendacijų. Dar viena sritis yra korupcija. Tai aktualu visoms valstybėms narėms nors, aišku, egzistuoja didžiulių skirtumų tarp valstybių narių šioje srityje. Kalba eina apie milžiniškas sumas. Panašu, kad maždaug tokio paties dydžio kaip ES e, biudžetas, tiek yra pinigų prarandama dėl korupcijos. Ir e, tai yra susiję ir su socialinė sąranga, ir kitais dalykais. Dėl to komisija šią vasarą paskelbs ataskaitą, e, kovos su korupcija ataskaitą, kuria bandysime padidinti pasitikėjimą tarp valstybių narių, skatinti geriausios praktikos pavyzdžius ir e, siekti politinių įsipareigojimų kovoti su korupcija. Rezultatus ir rekomendacijas pristatysime kiekvienai valstybei nariai ir visai Europos Sąjungai. Ir jokių būdų nenusigręšime nuo konstruktyvios valstybių narių kritikos. Ir valstybės narės tas, ta ataskaita turėtų būti tam tikri svarbus rodikliai, kalbant apie nacionalinės kovos su korupcija E, veiksmų programas. Ir aišku, Europos parlamentas, nacionaliniai parlamentai čia yra svarbus partneriai. Tikiuosi, kad visi įsitrauksite ir seksite, to, laikysite tų specifinių rekomendacijų, nes iš tiesų yra daug interesų, suinteresuotų, norinčių tą ataskaitą sumenkinti ir kai tikiuosi, kad kai ataskaita bus paskelbta, jūs ją aptarsite ir reikalausite, kad rekomendacijos būtų kuo galima greičiau įgyvendinamos. Kaip minėjo Sonija, paaiškindama, kodėl kolegų šiandien čia nėra, būtent priemonės dėl turto gauto iš nusikalstamos veikos e, konfiskavimas nėra pakankamos tos priemonės, taigi dabar mes e, dirbame šioje srityje ir ketiname e, sugriežtinti nuostatas dėl turto įgyto iš nusikalstamos veikos konfiskavimo. Taigi ši direktyva mums yra labai svarbi. Galiausiai reikia geriau keistis informaciją nacionalinėms institucijoms ir ES institucijoms. Turime Europolą. Tai yra labai naudinga informacija, kadangi palengvina informacinius mainus, analitinį darbą. Dalimasis informacija tarp valstybių reiškia, kad reikalinga policijos pajėgoms e, dalintis informacija. Turime daug priemonių, bet jomis nėra naudojamasi, taigi reikia pakalbėti, kaip geriau būtų galima keistis informaciją, bendradarbiauti ir panašiai. Yra Švedijos iniciatyva ir panašiai, bet nedaug valstybių narių jo, jie naudojasi. Taip pat reikia palaipsniui pereiti prie europinės policijos kultūros ir tuos klausimus mes sprendžiame pasiūlyme dėl Europolo teisinio pagrindo pakeitimo siekiant, kad daugiau būtų laikomasi sutarties nuostatų. Tai yra naujas parlamentinės priežiūros mechanizmas, įtraukiant nacionalinius parlamentus per ex ante ir ex post informacijos procedūras, įskaitant ir konsultacijas. Parlamentas, nacionaliniai parlamentai įsitrauks į diskusijas dėl daugiametės agentūros veiklos programos ir pateiks nuomonę apie tą programą. Europos parlamentas ir nacionaliniai parlamentai taip pat gaus informacijos per metinės veiklos ataskaitas ir gaus grėsmės vertinimą, analizės, atitinkamas ataskaitas susijusias su Europolo tikslais, taip pat ataskaitas dėl informacijos kokybės ir kiekybės e, ir panašiai. Europos parlamentas taip pat tikrins susitarimus su trečiosiomis šalimis dėl praktinio bendradarbiavimo, taip pat prižiūrėsime susitarimą tarp Europolo ir Europos parlamento dėl įslaptintos informacijos tvarkymo. E, dėl mokymų mes taip pat siūlome sulieti Europolą ir policijos koledžą, tam, kad būtų artimesnis ryšys tarp mokymo, e, operatyvinės veiklos, bendradarbiavimo ir siekiant, kad veiksmingiau veiktų e, šios institucijos atsižvelgiant į finansinius apribojimus. Tikimės, kad bus užtikrinamas aukštos kokybės mokymas kaip mes ir esame pasiūlę tinkamame plane. Aišku, viskam tam reikia lėšų, reikia finansavimo. Dėrybos dėl daugiametės finansinės programos vis dar vyksta. Vidaus saugumo srityje komisija pasiūlė didžiulių supaprastinimų ir nesvarbu, kokie galiausiai bus galutiniai skaičiai, tas supaprastinimas yra labai svarbus. Taip pat prie bendro valdymo perėjome, perėjo, perė, jome ir tokiu būdu valstybės narės, narės geriau ekspertinėmis žiniomis galės pasinaudoti saugumo srityje. E, vienintelis e, fondas, kuris būtų už, susijęs ir su sienų valdymu, ir, ir saugumu, tai migracijos fondą ir saugumo fondą mes sulėjame, sujungiame ir tokiu būdu manome, kad lankščiau galėsime skirstyti finansinės išlaidas, atsižvelgiant į daugiamečius planus. Ir vėlgi aš žvelgiu Europos parlamento kolegas, tikiuosi, kad jie pritars tam siūlymui ir galiausiai sprendimas bus greitai priimtas. Gerbiami parlamentarai, e, gerbiamoji Sonija, e, daug, apie daug ką galime kalbėti, bet aš norėčiau palikti laiko diskusijoms, e, kad galėčiau išklausyti ir jūsų klausimų ir pastabų. Dėkoju. Gracias. Dėkoju, Cecilija. Aš savo ruoštų norėčiau pridurti, kad labai svarbu pasikeisti nuomonėmis su kolegomis iš nacionalinių parlamentų dėl vienos konkrečios priežasties, kadangi mūsų komiteto darbas pateikė, pateikė tą tarpinę ataskaitą, kurioje atsispindi mūsų komiteto veikla. Aš manau, kad mūsų komitetas atlieka labai svarbu visam parlamentui darbą Tačiau kita vertus visą tai labai svarbu užtikrinant saugumą ir teisingumą visiems 500 milijonų gyventojų. Ir visos tos priemonės, kurios yra siūlomas, labai svarbios siekiant kovoti su organizuotu nusikalstamimu, su pinigų plovimu. Ir žinoma, reikėtų paminėti tavo Ceciliją indėlį. Aš atsimenu, anuo metu, kai aš pateikiau pakankamai banalų klausimą. Prieš dviejus metus tai padariau, norėdama pasiteirauti, ar bus rengiami kokie nors tyrimai apie tai, kokį, kokio masto e, pasiekmes tenka ekonomikai dėl nelegalios ekonomikos ir norėjome, norėjau paklausti, ar tai yra tik tai vienos, kelių valstybių fenomenas, ar visų valstybių problema. Todėl norėjau žinoti tuomet, kokia situacija kovojant su korupcija, su pinigų plovimu ir kokį poveikį daro šitos nusikalstamos veikos ES ekonomikai. Tuomet jūs labai aiškiai pasakėte. Pasakėte tai, kas apskritai apibūdina mūsų kovos esmę. Jūs pasakėte, kad visoms valstybėms yra būdinga vis didėjanti organizuoto nusikalstamumo veikla. Ir tuomet lybė komitete, kai svarstėme organizuoto nusikalsumo klausimus, parengėme ataskaitą. Aš buvau šito pranešimo pranešėja, dėl šio pranešimo buvo balsuojama plenarnėje sesijoje 2011 metais, o po to tęsėme savo veiklą ir stengiamės, kad šiame specialiajame komitete vyktų svarstymai šiomis temomis, ne tik siekiant išsiaiškinti, kokia tikroji situacija, bet ką turėtų nuveikti teisingumo institucijos, politikai, kad galėtume sėkmingai kovoti su tomis problemomis, kurios kyla dėl organizuoto nusikalstamumo. Mes kalbėjome apie tai, kad vieni kitiems turime reikšti paramą ir iš esmės veikti visi iš vien. Prieš keletą dienų grįžome iš savaitinės kelionės Vašingtonė ir domėjomės, kaip gali būti plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas, bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis. Tuo metu mes lankėmės Vašingtonė kartu ir susitikome su įvairiausių agentūrų, ministerijų atstovais, kurie vykdo konkrečią kovą su organizuotu nusikalstamumu. Ir susitikome su finansų ministerijos atstovais Junktinėse Amerikos valstijose ir dėl turto konfiskavimo tai reikėtų pasakyti, kad taip pat labai intensyviai keitėmės nuomonėmis šiuo klausimu. Taigi, mūsų sistema yra pakankamai gera, veikia sėkmingai, taip pat yra susitarta dėl to, kur pateks tas iš nusikalstamos veiklos įgytas turtas. Dėkoju, kad nacionalinių parlamentų atstovai atvyko į šį susitikimą. Aš manau, tai puikia proga pasikeisti mintimis, nuomonėmis ir aš tikiuosi, kad jūs išreikštą paramą mūsų komiteto veiklai. Kuo labiau jausime jūsų paramą, tuo sėkmingiau galėsime dirbti toliau savo komitete. Aš iš karto suteiksiu žodį svečiams. Atsiprašau iš anksto, kad galbūt ne visai teisingai ištars jūsų pavardės. Duan Anika iš Švedijos Rikstago. Po to Miroslavas iš Čekijos Respublikos Senato. Taigi, kolegė, kolegė iš Švedijos žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Švedijos e, e, parlamento teisingumo komiteto vardu norėčiau išreikšti taip pat keletą minčių. Europos e, prokuratūros klausimas yra labai svarbus šiame kontekste. Ta prokuratūra galėtų veikti kaip tarptautinė institucija ir jeigu Europos komisija iš tikrųjų siektų įsteigti Europos e, prokuratūrą, tai e, mūsų komitetas. Norėčiau paklausti, ar komitetas pritartų šiam siūlymui, ar pasiūlytų kokią nors kitą alternatyvą. Dabar norėčiau suteikti žodį Miroslav Nanutil iš Čekijos Respublikos Senato. Ačiū komisarė, gerbiamis kolegos. Aš dėkuoju už tai, kad pakvietėte į šitą susitikimą ir norėčiau informuoti Jūs apie mūsų Senato nuostatas šiais klausimais, kurie yra nagrinėjami šiame susitikime. Mes jau seniai didžiulį dėmesį skiriame E, finansinių nusikaltimų prevencijai ir atsižvelgėme į ES teisės aktus, e, įgyvendinami direktyvą dėl e, terorizmo prevencijos ir taip pat finansinių interesų gynimo. Didelį dėmesį kreipiame didelių lėšų pervedimams, transakcijams ir siekiame uh, kovoti su kitais nusikaltimais, kurie nėra prilyginami terorizmo nusikaltimams. Tačiau visam, visai tai veiklai reikalingi teisiniai pagrindai, taip pat reikia aiškiai įvardinti nusikaltsamas veikas, kad būtų galima bendrai su Europolo pagalba persekioti tuos nusikaltimus. Labai svarbu apsaugoti eurą ir nacionalinės valiutas dėl uh, piknaudžiavimą jomis, dėl sukčiavimo, padirbinėjimo. ES teisės aktuose reikia laikytis proporcingumo principų ir todėl priimant teisės aktus negalima uh, E, pažeisti valstybių nacionalinių teisų baudžiamosios teisės nuostatų. Taigi bendradarbiavimas e, baudžiamojo persikojimo srityje yra labai svarbus, tačiau reikėtų aiškiai suformuluoti kriminalinės nusikalstamos veikos apibrėžimą ir atitinkamai persekioti už šitas nusikalstamas veikas. Taip pat reikėtų numatyti atsakomybę e, tiems, kurie e, nebendrabiauja su baudžiamo persikėjimo institucijomis. Ačiū. SRD frakcijos vardu, ponė Fajon. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad uh, Šiame posėdėje dalyvauja komisijos narė, nes pasikeisti nuomonėmis šiame komitete labai svarbu. Šiandien ponas Jekolino pristatys savo pranešimą apie kovą su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plovimu. Ta pranešimą jau patvirtinome šiandien anksčiau. Ir šiame Pranešime siūloma dėl korupcijos ar už korupciją nuteistiems politikams penkis metus neleisti kandidatuoti rinkimuose, taip pat sudaryti siūloma juodąjį įmonių dalyvaujančių korupciniuose veiksmuose sąrašas. Šių svarbiausias pasiūlymas yra įsteigti Europos prokuratūrą Ši iniciatyva buvo pasiūlyta jau prieš dešimt metų ir 96 statys ES veikimo straipsnėje yra numatyta įsteigti Europos prokuratūrą, tačiau komisija kol kas nesėmė konkrečių žingsnių tam ketinimui įgyvendinti. Europos prokuratūra turėtų padėti E, nacionalinių valstybių prokuratūroms sutrumpinti nusikaltimų išaiškinimo ir e, nagrinėjimo laiką. Galbūt galėtumėte steigti komisijos narigo informacijos apie šių metų komisijos ataskaitą apie korupcijos lygį valstybėse narėse. Transparency International paskelbė atitinkamus pranešimus, tačiau nėra bendro korupcijos ir organizuoto nusikalstamumo apibrėžimo. O Europos parlamento pranešime reikalavimą tokį apibrėžimą patvirtinti. Taigi kyla klausimas, kokiamis apibrėžtimis remdamasi komisija ketina parengti savo ataskaitą apie korupcijos apimtis ES valstybėse narėse tam, kad remiantį šią ataskaitą būtų galima rengti kitus pranešimus ir svarstyti būsimus sprendimus. Ačiū Tanė Polnijos senato vardu, panas Oleskiu kalbės. Dvi pastabas turėčiau. Pirmiausiai, iš kolego, kolegų pasisakymų padariau išvadą, kad galbūt šiek tiek pritrūko laiko minčiai pakankamai išrutulioti, kadangi daugiausiai kalbama apie kovą su korupcija, su organizuotu nusikalstamumu, tačiau visiškai nebuvo kalbėta apie užkardimą, apie prevenciją. Tiesa, kalbant apie e, narkotinių medžiagų rinką, buvo pasakytas žodis prevencija. Tačiau korupcija iš tiesų yra kaip užkrečiama lyga ir prasideda nuo mokyklos suolo arba nuo mokyklos kiemo, po to įgauna organizuoto nusikalstamumo bruožus ir toje sistemoje dalyvauja galbūt visuomenės atstumti, tačiau kartais net ir labai talentingi jauni asmenys. Taigi su korupcija reikia pradėti kovoti jau nuo mokyklų, e, kuomet, e, pavyzdžiui, daugelėje šalių yra pastebima, kad e, korupcija dažnai yra vertinama ne kaip nusikalstama apraiška veika, tačiau kaip tam tikra tradicija. O tokia tradicija iš tiesų daro žalą ne tik visuomeniai, tačiau ir patiems korupcijos dalyviams, tiek e, vienoje, tiek kitoje pusėje esantiems. Todėl manau, kad reikia diskutuoti apie būtinybę nuo mokyklų pradėti kovoti su korupcijos apraiškomis. E, anksčiau e, daugiau dėmesio buvo skiriama tikėjimo klausimams, religijai, dabar internetas, interneto erdvė jau nustumė į šalį e, tas moralės normas ir e, apie tai taip pat reikėtų kalbėti ir ieškoti priemonių, kaip su tuo kovoti. Kita mintis susijusi su tuo, kad e, nemažai kalbame ir apie korupciją politikų tarpę ši tema yra labai svarbi savame suprantama žiniasklaidai, tačiau e, ji turi ir tam tikrą trūkumą. Nes dažnai tvirtinama, kad jau politika, e, korupcija politikų tarp yra labai blogai, tačiau paprastų žmonių, e, paprastų žmonių dalyvavimas korupcijoje yra nieko blogo, tai yra tik tai bandymas galbūt pasigerinti šiek tiek savo gyvenimo sąlygomis. Ir korupcija yra daug labiau išvešėjusi tame visuomenės tarpe, kurio gyvenimas netaip labai nušviečiama žiniasklaidos. Ačiū. Ačiū ponai Febronė iš Graikijos parlamento. Steikiamas žodis poniai Febronė. Ačiū ponė pirmininkė. Štai, kad suorganizavote šios dienos renginį. Dėkuoju komisijos nariai už išsame informaciją. Jeigu leisti, norėčiau užduoti tokį klausimą. Remiantis e, tarptautiniais mokslininkų, tarptautiniais mokslininkų tyrimais e, esama šalių, kuriuose prekyba žmonėmis ir narkotikais klesti ir yra aplinkybių, kurios prisideda prie šios prekybos mastų, pavyzdžiui, šalių geografinė padėtis, atviros sienos, ekonomikos krizė taip pat papildomai prisideda prie šių reiškinių tokiamis aplinkybėmis kovoti su organizuotu nusikalstamumu reikia pasitelkus finansinės investicijas, jeigu iš tiesų norime sutriuškinti organizuotą nusikalstamumą, tai turime atsižvelgti į tai, kad valstybės labiausiai nukentėjusios nuo finansų krizės mažina uh, teisėjai saugos pajėgų, policijos finansavimą, apskaitai visos teisės sistemos finansavimą, taigi noriu paklausti, kaip būtų įmanoma suteikti pagalbą tokioms šalims, kurios yra labiausiai nukentėjusios nuo krizės, tam, kad jos imtųsi tokių veiksmų, kurių iš jų yra tikimasi, ar ES ketina suteikti papildomą finansavimą, kad padėtų toms šalims įnešti savo indėlį į šią kovą. E, pat ir kitos politikos sritis dėl to nukenčia, nes šalis ir toliau kenčiančios nuo krizės taps tą silpnąją grandimi ir iš jų jose įsikerojusi korupcija persikels kitas šalis. Ačiū. Dabar Bill Newton Dan iš Europos parlamento liberalų frakcijos kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė, aš Britas liberalas e, Europos parlamente. Norėčiau komisarį užduoti štai kokį klausimą. Susidurėme su didžiuliu paradoksu. Kaip sakė komisarė, organizuotas nusikalstamumas milžiniškas, auga kasmet. Ir mums kainuoja milijonus darbo vietų, šimtus milijardų mokesčių ir lėšų, kaip sakė kolegė Graikija, mums reikia ir tų mokesčių, mokesnių įplaukų ir darbo vietų labai skubiai ir štai koks paradoksas. Vyriausybės, nacionalinės vyriausybės neveikia, rimtai nesprendžia problemos, neskuba ir nepasitikė viena kita, viena kita. lik ne, ne, nenorima pasidalinti informaciją tarpusavyje, taigi vyksta per mažai ir per lietai. Taigi iššūkis štai koks. Kaip paraginti nacionalinės vyriausybės judėti greičiau, imtis veiksmų, bendradarbiauti tarpusavyje, kad būtų sutaupyti tie šimtai milijardų eurų ir daug darbo vietų. Taigi mano klausimas komisariai gan paprastas. Bet kaip galime motivuoti vyriausybės? Mes gazdame visuomenę, rodydami, kokia milžiniška yra ši problema. O gal mums reikia, kad nacionaliniai parlamentai mums kažkaip padėtų? Grazie Bila, adesso per il Senato francese François Pillet. Dėkoju, François Pillet iš Prancūzijos Senato. Dėkoju. Šio specialaus komiteto sukūrimas reiškia ir rodo, kad yra noras e, reaguoti, veikti. E, mes e, suprantame, kad tas e, destruktyvus iššūkis kelia daug klausimų. Kaip būtų galima numatyti tinkamas teisinės priemonės ir veiksmus. Reikalinga išsaugoti teisėtą pusiausvyrą tarp galimybės surasti, kuo galima veiksmingesnės priemonės ir užtikrinti piliečių laisvę ir pri, teisė privatų gyvenimą. Na ir e, kuomet yra naudojama ta pati turi būti numatytos ribos, kalbant apie tarptautinius sandarius ir pervedimus ir mokėjimus e, grinais pinigais. Tai aišku būtų labai toks revoliuci revoliucingas veiksmas. Ir taip pat kaip valstybės narėse mes galbūt galėtumėme sudaryti tokius sąrašus įmonių, bandant, ypač kuomet yra išduodami viešų pirkimų, sutikiamos viešų pirkimų sutartys ir panašiai turi būti sudaromas tokių patik, patikimų įmonių sąrašas. Rumunijos parlamento atstovai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau ypatingai pasisveikinti su kolege Sonja Alfano. Aš esu Rumunijos parlamento atstovas ir atstovauju mūsų parlamente ital, italų mažumai, nacionaliniai mažumai. Mūsų nacionalinių mažumų frakcija yra parlamente ir dirba jau nuo 92 metų. Ir galėtume patikinti jūs, kad Rumunijoje, kuri yra viena iš naujųjų ES valstybių, nuožmė yra kovojama su pinigų plovimu, korupcija, organizuotam sukastamumu. Tai yra fenomenai, kurie kelia didelius iššūkius jaunai Rumunijos demokratijai. Iš tikrųjų, mes esame labai suinteresuoti tuo, kad būtų imamasi veiksmų šiuose srityse. Yra priimami įstatymų projektai, kuriais yra siekiama sustiprinti teisinį bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis. Tačiau kiekvieną kartą atvykę į kiekvieną kartą pateikdami Bruseliui ataskaitas apie savo veiksmus gauname pylos. Todėl norėtume, kad tinkamai būtų suprastos mūsų pastangos bendrai kovoti prieš tas nusikalstamumo apraiškas. Dėkoju. Aš taip pat ypatingai noriu pasisveikinti su jumis ir dėkoju Jums dabar suteiksiu dar kartą žodį komisarai, kuri galbūt atsakys jūsų klausimus. More... Pone pirmininkė, čia daug buvo išsakyta komentarų pastabų, taigi dėkoju už jas. Tikiuosi, kad e, pratesite diskusijas šiandienos susitikime. E, kolegiai iš Švedijos, pirmiausia, norėčiau atsakyti apie Europos pro prokuratūrą. Mano kolegė Viviana Reding yra atsakinga už šį klausimą žinau, kad ji pritarė tai, tam poveikio vertinimui ir tyrimui. Ir greitai metų eigoje bus pateiktas tolesnis konkretus pasiūlymas, bet dabar dar daugiau aš apie jį nieko negaliu pasakyti. Taigi, kaip sakiau, tai yra komisarės e, Vivian Reding atsakomybė ir nežinau tiksliai, koks yra ne, darbų grafikas. Pone Fajon irgi e, uždavė klausimą apie korupciją. Toje ataskaitoje, kurią dabar rengiame ir skaitome projektus kas valandą, e, labai platūs yra korupcijos apibrėžimai, piknaudžiavimas valdžia, privataus e, pasipelnimo tikslais ir panašiai. Žinau, kad daugelis kitų institucijų irgi tą daro, jūs minėjote Transparency International ir kitus. Mes nedubliuojame to darbo, tiesiog pasitelkėme jų informaciją iš jungtinių tautų, greko, turime akademikų tinklus, jie teikia mums patarimus ir panašiai. Mes bandome surinkti konkrečius patarimus, kaip ir ką būtų galima padaryti geriau ir akcentuojame gerus praktiko, geros praktikos pavyzdžius. Aišku, daug dėmesio skiriame prevencijai, kažkas iš jūsų minėjote, kad svarbu užkirsti kelią korupcijai, pradėti su ją kovoti nuo mokyklų ir panašiai. Ir yra puikių pavyzdžių, kuriais bandome pasidalinti. Taigi nedubliju, nedubliuojame darbo ir tikiuosi, kad suteikėme pagalbą valstybėms narėms individualių pagrindų. Nes nėra bendro modelio valstybės skiriasi, tačiau tikimės, kad tai bus naudinga priemonė ir taip pat tikimės, kad ji bus paskelbta du kartus per metus, kad atsižvelgtumėme į tai, kas, kas įvyko. E, kolegė iš Graikijos, man atrodo, ji išėjo iš salės. Aš tai jūs čia. Iš Graikijos, taip. mes suvokiame, su kokiais sunkumais susiduria Graikija ir kitos šaliai šiuo metu taupimo programa, maž, mažinamos išlaidos, tai turi takos policijai, kitoms agentūroms. ES, aišku, negali sumokėti atlyginimų policininkams Graikijoje ir kitoje šalyje, tačiau mes galime padėti susėsdami su valstybėmis narėmis ir dabar mes tą ir esame pradėję daryti. Sėdame su konkrečiomis valstybėmis narėmis ir bendro valdymo pagrindu bandome išsiaiškinti, kokie būtų prioritetai valstybėms narėms atsižvelgiant į turimas lėšas tam, kad būtų galima įgyvendinti konkrečius projektus, kurie svarbus tai šaliai. Taigi tokiu būdu mes valstybėms narėms suteikiame daugiau galimybės pasisakyti, ką jos mano apie ilgalaikius tikslus. Na ir policijos pajėgoms visoje Europoje yra tai svarbu. Bill Newton Dunn apie tai kalbėjo. Labai svarbu pasinaudoti tomis priemonėmis, kurias turime keičia, ir keistis informaciją tyrimuose. Iš tiesų galima jeigu turime DNR duomenys, duoti užklausimą kitai valstybei nariai, ar jie neturi to DNR savo duomenų bazėje, kovojant su tarptautiniais nusikaltimais, tačiau tomis priemonėmis nėra naudojamasi. Ir sutinku su ponu Newton Dunn, kad lyg trūksta pasitikėjimo šiandien ES. Ir mes turime sustiprinti tą pasitikėjimą ir parodyti, kaip svarbu dirbti iš vien, nes organizuot, su organizuotu nusikalstamumu pavieniui nesusitvarkysime, nes bendratarbiauja juk ir nusikaltėliai ir jie kur kas pažangiau tą daro nei mes. Taigi mes turime bandyti nuo jų neatsilikti. Iš kolega iš Prancūzijos senato pasisakė, aš išklausiau jūsų pasisakymo, ponas Jekolino, aš manau, pakomentuos daugelį dalykų. Mes komisijoje šiuo metu nesame parengę pasiūlymo dėl e, apribojimo atsiskait, atsiskaitimo grinaisiais pinigais, apribojimų ir panašiai, tačiau uh, Aš manau, kad dar turėsime laiko pasikalbėti apie tai tam tikrus e, šio pasiūlymo aspektus ir taip pat įmonių sąrašas, e, gerai beselgiančių įmonių sąrašas ir panašiai. Turime pavyzdžių kai kuriuose valstybėse narėse ir mes pasižiūrėsime, kaip e, tą būtų galima pritaikyti plačiau ir kitose valstybėse narėse. Man atrodo, kad lyg tiek klausimų man buvo užduota, aišku, buvo daug pastabų, jas mes atsižvelgsime. Taigi dar kartą dėkoju už galimybę pasisakyti ir norėčiau paraginti ir toliau dirbti. E, tas jūsų bendras darbas yra labai svarbus. Geros popietės ir sėkmės e, tolimesniuose darbuose. Dėkui. Grazie, la komisarė Češilė. Ačiū komisarė Cecilijai Manstrom už labai konkrečius atsakymus. Dėkuoju už tai, kad atvykote ir praleidote su mumis e, daug laiko pasisakydama ir atsakydama į klausimus. Dabar aš norėčiau suteikti žodį pranešėjui Jakolino, kuris supažindins su pranešimu, tai yra negalutinis pranešimas, yra tarpinis pranešimas, kuris buvo priimtas komitete. Labadiena. Iš tikrųjų, šiandien ryte mes svarstėme šitą labai išsamų dokumentą ir pritarėme jam. Tai labai svarbus žingsnis kovojant su organizuotu nusikalstamumu, e, korupcija ir pinigų plovimu. Mūsų specialusis komitetas kartu su kitomis frakcijomis parengė šitą pranešimą. Žinoma, didelį indėlį įnešė ir atskiri parlamentarai, kurie šiandien kalbėjo ir pasakė, kad kova su organizuotu nusikalstamumu, mafija, su pinigų e, plovimu yra įmanoma tik tuo met, jeigu bandysime susitarti tarp atskirų frakcijų. Kai kuriuose pasisakymuose nuskambėjo mintis, kad reikia stiprinti bendradarbiavimą tarp uh, teisės saugos institucijų, tarp policijos e, struktūrų. Tik tokio bendradarbiavimo dėka galima tikėtis e, geresnių rezultatų. Žinoma, tie rezultatai išriškės tik tuo met, kai bus imamasi konkrečių priemonių, pavyzdžiui, konfiskuojant iš neregulios veiklos įgytą turtą. Kitoje posėdžių salėje buvo kaip tik balsuojama dėl kito pranešimo, dėl kitos temos, tai yra dėl turto konfiskavimo. Ir būtent dėl tos priežasties, kad buvau kitame posėdėje, šiek tiek pavėlavau į jūsų svarstymą. E, šiame pranešime yra kalbama apie būtinybę kovoti su nusikalstama veikla ir konfiskuoti pajamas iš nusikalstamos veiklos. Labai svarbu sustiprinti prekybos rūmų veiklą, kad pastebėti dideli pervedimai būtų uh, užfiksuojami ir per metus yra netenkama 750 milijardų dolerių pasaulio mastu per metus tūkstantį milijardų dolerių sudaro tą apyvartą iš nelegalios veiklos, o tai yra didžiulis mokesinių pajamų šaltinis. Todėl mes turime pirmiausia siekti apsaugoti piliečius ir, žinoma, verslo įmonės. Dėl tos priežasties mes numatėme sudaryti agredituotų įmonių sąrašą, kurios galėtų sudarinėti su e, valstybės institucijomis e, sutartis. Taip pat e, ir turėtų būti ir toks sąrašas įmonių, kurios neturėtų teisės sudarinėti jokių sutarčių su valstybės įstaigomis. Tačiau tam reikia atitinkamų nacionalinių nuostatų. Galbūt vertėtų pažvelgti ir Italijoje taikomą modelį, kadangi kol kas kitų pavyzdžių nėra. Nusikalstamo susivienijimo e, veiklos arba baudžiamoji veika yra e, apibriešta, apibūdinta baudžiamajame kodekse, kodekse ir tuomet tos įmonės, kurios vykdo tokią veiklą, negali dalyvauti jokiuose konkursuose ir sudaryti sutartį su valstybės institucijomis. Mes pabandėme savo komitete tiksliau e, apibūdinti pinigų plovimą ir korupciją, kadangi būtina ir atskirų asmenų pinigų plovimo veiklą taip pat atitinkamai įvertinti baudžiamojo persekiojimo e, požiūrių. Bet to ir rinkimų metu balsų pirkimas arba rinkėjų papirkinėjimas turėtų būti e, vertinamas kaip baudžiamoji veika arba buhalterinių ataskaitų e, padirbinėjimas, klaidingos informacijos nurodymas. Taigi labai svarbu, kad ES mastu būtų laikomasi vienodo požiūrio į e, visas tokio pobūdžio nelegaliai veikiančias įmonės. Tas pats pasakytina ir apie įmonės, kurios organizuoja azartinius žaidimus. Būtina įvertinti visas lėšas, kurios yra gaunamos iš pinigų plovimo veiklos. Be to, e, susitarimai dėl rungtynių rezultatų taip pat turėtų būti atitinkamai e, apibūdinti ir jeigu toks sutarimas yra sudaromas, tai sportinės varžybos netenka apskritai jokios prasmės. Ir žinoma, čia negalima kalbėti apie kokį nors sąžininką E, veiklą, ypač kai kalbama apie. E, kaip vadinasi? Sia il gioco legale. E, sporto lažybas, kadangi rezultatais yra manipuliuojama, iš anksto susitarima. Žinoma, reikėtų užkirsti kelią tokioms nelegalioms, neskaidrioms lažyboms, kadangi jų pasiekoje yra uh, susitarėma dėl rezultatų. Bet to reikėtų pagalvoti apie tai, kad ir šit nusikalstamumas, organizuotas nusikalstamumas ir taptautinio masto ir todėl reikėtų galvoti apie bendras baudžiamojo persikėjimo ir tyrimo grupės, ypač aiškinant internetinius nusikaltimus ir žinoma reikėtų pamastyti ir apie bankų vaidmenį šiame kontekste. Mes neseniai parlamente pritarėme dviejų dokumentų paketui dėl bankų valdysenos ir dėl ES e, valiutų sąjungos veikimo. O dabar jau reikėtų imtis bendresnių priemonių kovojant su pinigų plovimu. Žinoma, ir partijų nariai turėtų uh, būti e, nepristatomi rinkimuose, kadangi jeigu jie yra bausti, teisti už pinigų plovimą arba panašią veiką, Todėl numatyti penkerių metų laikotarpį, per kurį negalima kandidatuoti, būtų tinkamas sprendimas. Neseniai su pirmininku Alfano lankėmės Vašingtonė ir konstatavome, kad bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra labai svarbus. Pavyzdžiui, kovojant prieš nar, e, prekybą narkotikais. ne tik tai prekyba narkotikais, bet ir kitos svarbios temos buvo aptarnėjimas. Pavyzdžiui, kalbėjome ir apie prekybą žmonėmis, taip pat prekybą žmogaus organais. Nepaslaptis, kad e, nepilnamečiai dinksta ir e, dinksta dėl to, kad yra patenka į prekybos žmonėmis tinklą. Be to, spalio mėnesį mes tikimės, kad parengsime visą pasiūlymų paketą ir parengsime galutinį reglamentą, kuriame bus formuotos aiškios nuostatos dėl e, teisėjų mokymo, dėl to, kaip reikėtų bendradarbiauti teisingumo institucijų atstovams, policijų pareigūnams ir kaip galėtų bendradarbiauti e, prokuratūros. Labai svarbu sukurti labai aišku tinklą, kuris padėtų policijai, prokuratūroms bendrai kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Gerbimi kolegojus, tai mūsų kasdienis darbas kurio leidė imtis Lisabonos sutartis. Ir dabar policinis bendarbiavimas ir taps daug lengvesnis, tačiau, žinoma, reikia bendradarbiauti ir su nacionaliniais parlamentais. Tai ir kova prieš nusikalstamą struktūras yra mūsų pagrindinis uh, uždavinys. Šioje srityje mes turime, žinoma, daug nuveikti, pirmiausia, mažindami biurokratijos naštą, kadangi biurokratija yra per daug išsiplėtusi ir dėl tos priežasties veši korupcija. Baigdamas, norėčiau išreikšti viltį, kad ir ateityje kiekvienas parlamentas ims konkrečios atsakomybės ir tikiuosi, kad ir komisarė Malmstrom, ir e, Reding pateiktiems dokumentams bus pritarta ir jie galės būti priimti rudenį. Ir tuomet jau mes turėsime įstatyminį pagrindą kovai su šiomis veikomis. Ačiū pana Jekolino, pradėkime diskusijas. Dabar suteiksiu šiek tiek daugiau laiko ponui Jekolino, penkias minutės pristatyti kovos su organizuotu nusikalstamumu temą. Norėčiau paraginti kolegas iš nacionalinių parlamentų, norinčių kalbėti, užpildyti mėlynąją kortelę. kalbant konkrečiau apie kovą su organizuotų nusikalstamumu, norėjau atkreipti dėmesį į vieną aspektą. Šiandien patvirtintame dokumente yra apriepiamos trys svarbios temos kovai su organizuotų nusikalstamumu. Pirmoji tema susijusi su tuo, kad yra siūloma svarbi puolamoji prevencinė priemonė, tai yra turto konfiskavimo, taip pat ir turto konfiskavimo prevencinė tvarka. Galbūt ne visos valstybės narės tokiems pasiūlymams pritarė, tačiau turto konfiskavimas remiantis civilinės arba vadžiamosios teisės nuostatomis dar prieš priimant teismo sprendimą yra labai svarbi priemonė kovojant su mafija. Kitas svarbus elementas e, yra laisvės atėmimo bausmių taikymas. Apie kankinimą, aišku, negali būti jokios kalbos. Tačiau remiantis kai kuriuose valstybėse narėse sukaupta patirtimi, galime daryti išvadas, kad nusikalteliai sugeba vadovauti savo sukurtoms organizuotų nusikalsmų struktūroms net ir sėdėdami kalėjimuose. Todėl būtina užkirsti kelią, e, neleisti nusikalstamų struktūrų vadeivoms bendrauti su jiems pavaldžiais nusikalteliais, būtina nutraukti jų ryšius su išorės pasauliu arba bent jau juos kontroliuoti. Kitas aspektas, kuris taip pat yra labai svarbus toliau nagrinėjant turto konfiskavimo temą ir laisvės atimimo bausmių taikymą mafijos atstovams. Tai yra ta aplinkybė, kad nusikalstamos grupuotės veikiančios valstybėse narėse jau vien tokios grupuotės egzistavimas e, pats savaime reiškia baudžiamąją veiką Todėl reikia atkreipti dėmesį iš šių trijų mano minėtų aspektų svarbą, nepamirštant ir tų organizuoto nusikosmų aspektų, kurie susijęs su sukčiavimu ir mokesčių slėpimu sukčiavimas ir e, mokesčių slėpimas sudaro du trešdalius viso pinigų plovimo masto ir organizuoto nusikalstamumo veikla yra finansuojama iš šių šaltinių didžiaja dalimi, todėl būtina šioje srityje suderinti valstybėse narėse galiojančius teisės aktus. Tai yra pakankamai rimtas iššūkis tiek Europos lygių, tiek tarptautinių lygių. Europoje veikia maždaug 500 nusikalstamų susivienijimų, remiantis, tiksliau, 3600 e, netgi pasitaiso pranešėjas, remiantis Europolo duomenimis e, veikia Europos Sąjungoje. Ir veikia, jos veikia įvairiose srityse, tokiose kaip prekyba žmonėmis, narkotikų prekyba ir taip toliau. Rotterdamo uostas yra žinomas Europoje kaip e, narkotinių medžiagų perkrovimo vieta. Svarstydami šios klausimus nusibrėžime pakankamai aiškiai savo diskusijų ribas ir, ir kryptis, būtina vykdyti ryštingą politiką tam, kad e, užtikrintume mūsų ekonominės veiklos teisėtumą, kad galėtume kovoti su organizuotu nusikalstamumu. Paštais atvejais, kuomet nusikaltėliai naudojasi aukštomis technologijomis, turiuomenyje internetinius nusikaltimus ir čia Europolui tenka pakankamai svarbus vaidmuo Buvo minėta būtinybė imtis veiksmų steigiant Europos prokuratūrą, užtikrinant liudininkų apsaugą, kitus aspektus, tai taip pat gali skurti pridėtinę vertę kovojant su mafija. Pirmininkė, ačiū pana Jekolino. Tam, kad įneštume šiek tiek gyvumo į mūsų diskusijas, teiksiu žodžius registrausiems kolegoms, tačiau prieš tai norėčiau paklausti kolegų iš Ispanijos parlamento, kaip e, jie suvokia laisvės atėmimo bausmių taikymą organizuoto nusikalstamumo atstovams, kokia yra patys Ispanijoje, ar organizuoti nusikaltėliai, organizuotų nusikalčių struktūrų vadovas turi galimybę bendrauti su išoriniu pasauliu, ar yra pribojami jų kontaktai, ar kalėjimų laisvės atimimų įstaigų viduje kaliniai gali bendrauti laisvai tarpusavėje, bendrauti su savo artimaisiais, šeimų nariais ir ar gali savo bendrininkams e, perduoti tam tikrus įsakymus, e, sėdėdami kalėjimus. Norėjau paklausyti to ispanijos atstovų, tačiau dabar žodis Švedijos atstovai. Ačiū. Švedijoje teisės saugos institucijos glaudžiai bendrabiavo tarpusavį, kovodamos su organizuotu nusikalstamumu. Ir dėl to ta kova vyksta sėkmingai, iš viso dešimt institucijų žinybų bendradarbiauja tarpusavyje, tarp jų taip pat e, šiame bendradarbiavime gali dalyvauti ir kitos teisės saugos struktūros, bendradarbiavimas yra plačios apimties, Didelio masto nusikalteliai sukčiauja taip pat ir mokesčių srityje, vykdo smulkesnio masto nusikaltimus, todėl e, buvo nuspręsta Švedijoje patvirtinti ir parengti bendrą kovos organizuotų nusikalstamų strategiją, kuri apriektų ekonomikos ministeriją, šalies regionus, savivaldos institucijas. Dėl šios naujos struktūros bendrabiavimas tarp institucijų dar labiau pagerėjo ir sprendimai yra priimami greičiau. Ačiū uždėmesi. Ačiū žodis Ispanijos atstovams, jeigu jie pageidautų atsakyti mano klausimą. Labadiena. Norėčiau pirmiausiai padėkoti už šio renginio suorganizavimą, pasveikinti jūsų komitetas už šią puikią iniciatyvą. Šio sustikimo metu tikrai galime aptarti piliečiams svarbius klausimus ir problemas. Europa gyvena šiuo metu sudėtingų laikotarpį, jos institucijos turėtų pamastyti, pagalvoti, kaip spręsti piliečiams rūpimas problemas ir klausimus, todėl turime greitai rasti atsakymus į klausimus, kaip kovoti su korupcija, organizuotų nusikalstamumu ir pinigų plovimu. Mums buvo užduotas konkretus klausimas, manau, visi sutarėme, kad kova su organizuotų nusikalstamumu, korupcija, pinigų plovimu yra labai svarbi, tačiau Europoje galbūt dar svarbiau yra užtikrinti ir išsaugoti tas garantijas, kurios yra sudėdamoji mūsų teisinės kultūros dalis. Kalbant apie nusikalstamų grupuočių vadeivų kontaktus e, su išorės pasauliu, tai būtų galima šiame kontekste kalbėti kalbėti ir apie tam tikrus ta, per, per šimtmečius tam tikras nusistovėjusias tradicijas, garantuojant tam tikras žmogaus teisės ir manau, kad e, veiksmingai galima kovoti su nukalstamumu e, tų teisių neapribojant ir tą veiksmingumą galima pasitelkti pagerinant e, patikras vykdomas kalėjimuose arba uždraudžiant uh, nusikaltelių vadėjams naudotis mobiliaisiais telefonais, tačiau neturėtume čia e, savo diskusijose e, patekti į tas tam, tam tikrą, neturėtume pasiduoti pagundai ir apriboti pagrindinės e, žmogaus teisės. Dabar ponas Ulinskis Lenkijos parlamento vardu kalbės. Ačiū, pirmininkė. Europa yra tapusi stambia, patrauklia veikla, e, rinka bet kokiai veiklai, skaitant ir nusikalstamą veiklą ir nusip, organizuotus nusikaltimus, ypač priekybą narkotikais. Taigi, dėl to ir atsiranda tų visų nusikalstamų veikų ir procesų, apie kuriuos mes kalbame. Tačiau, nepaisant visų priemonių, kurių ėmėmės kovai su tokia veikla, tokia nusikalstama veikla, vis tiek jos nėra pakankamai veiksmingos. Aš esu inžinierius pagal išsilavinimą ir manau, kad tam tikrus elementus reikia patobulinti ir numatyti, nu, pateikti konkrečių skaičių. Mano manimu, nusikalstama veikla, kuomet ji viršyje 3 procentais piliečių skaičių. Tuomet tai reiškia, kad teisingumas ir teisės sauga toje valstybėje neveikia tradicinėmis demokratinės valstybės priemonėmis. Tai reiškia, kad valstybė, kuri veiktų pagal teismų sistemą. Tada reikia numatyti ir kitas papildomas priemonės, galbūt kitokias intervencinės priemonės šalia tradicinių būdų ir metodų. Taigi ES yra numačiusi procedūras, pagal kurias gali įsitraukti į kitų valstybių narių veikimą, funkcionavimą, pavyzdžiui, biudžeto sistemą ir panašiai. Jeigu, tarkim, konkrečios valstybės, valstybės skola viršyje 60 procentų, tuomet ta valstybė jau yra stebima atidžiai ES. Taigi mano išvada būtų gal štai kokia. Kovojant ir su nusikaltimais, galbūt mes turėtumėme daryti prielaidą, kad kai yra viršijama tam tikra riba, ir tai reiškia, kad valstybė narė jau pati nesusitvarko su situacija, galbūt ne dėl, ne dėl neapdairumo ar kokių tai klaidų. Tiesiog galbūt įsisiautėjo kokios tai nusikaltelių grupės, kurios jau veikia ne tik toje šalyje, tuomet reikia galbūt numatyti papildomas priemonės tam, kad galėtumėme konkrečiai stebėti situaciją toje valstybėje narėje ir galėtumėme efektyviau kovoti su nusikalstama veikla toje šalyje. Dėkoju. Ačiū, kolega iš Lenkijos. Dabar suteiksiu žodį Jekulino. Kalbėsiu trumpai. Norėčiau atsakyti kolegiai iš Švedijos. Jis sako, kad koordinavimas vyksta, kad yra sukaupta pakankamai gera patirtis. Iš tikrųjų, galiu tik pasidžiaugti, tais rezultatais, kuriuos atneša bendradarbiavimas. Tačiau šitas bendradarbiavimas, savaime suprantama, yra labai svarbus ir reikšmingas, kovojant su mafinėmis struktūromis, taip pat e, organizuotu nusikalstamumu. Kolega iš Ispanijos atsakys iš tai, ką. jisai pasisakė prieš sustiprinant tas e, baudžiamojo persikojimo priemonės. Aš manau, kad ne tik Italijoje, bet ir Ispanijoje vis dėlto pasitaiko atveju, kai mafijos vadai, netgi sėdėdami kalėjime, duoda nurodymus laisvėje esantiems savo grupuočių nariams. Žinoma, viskas priklauso nuo to įkalinto asmens, nuo jo įtakos. Žinoma, sunku įvertinti kiekvieno paskiro asmens galimybės daryti įtaką laisvėje likusiems. Žinoma, galima e, labiau insuliuoti tokį asmenį įkalinimo įstaigoje, atsižvelgiant į konkrečią situaciją. O dėl tų 3 procentų piliečių, kurie apskritai būtų įkalinami, tai ko gero tai būtų pakankamai didelis skaičius. Tačiau kita vertus jūs teisingai pastebėjote, kad politinis aspektas turėtų būti labiau išryškintas. Reikia ir konkrečių baudžiamojo persiekimojo priemonių nuostatų, kurios padėtų kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Dėkuoju kolegai Jekolino. Norėčiau patikslinti mintį, kurį išsakė kolega iš Ispanijos. Pavyzdžiui, praėjusiais metais, nebeatsimenu konkrečiai kada. Un, uh, un mafioso, un dranghetista Valdimoro kalėjime Madride buvo įkalintas mafijos vadeiva, kuris ir toliau palaikė ryšius su savo bendrais, bet būdamas įkalintas Madride, jis turėjo tam tikrų privilegijų, jam buvo leista naudotis mobiliuoju telefonu ir jisai iš to mobilaus telefono nurodė, ką reikia nužudyti, taip pat organizavo e, prekybą narkotikais. Šitie žmonės puikiai sugeba papirkti kitus, kadangi turi pakankamai daug išteklių ir gali savo tai leisti. Ispanijos policija iš tikrųjų yra organizavusi pakankamai daug e, e, akcijų ir jų metu buvo suimti 69 asmenys, kurie priklausė Rusijos mafijai. Taip pat ir Barcelonoje buvo įvykdytos akcijos, kurių metu buvo suimti asmenys, kurie prekiavo ginklais. Taigi Ispanijos policijos veiksmai leido suimti giminingas grupuotės Vokietijoje ir kitose valstybėse, pavyzdžiui, Belgijoje Ką? La sensazione nel, quando con i colleghi abbiamo mh, studiato, abbiamo, eh, ci siamo confrontati su quali eh, a, eh, strumenti. Bruselėje taip pat jo eh, pakraščiuose buvo e, suimti Italijos mafijos drageta e, nariai. Taigi labai, labai svarbu, kad visos valstybės suvoktų, kaip e, kalbėjo kolega iš Lenkijos, jog sunku bus suderinti visų valstybių narių baudžiamojo, baudžiamojo persekiojimo sistemas, kiekvienoje valstybėje yra skirtinga tradicija, skirtingais metodais yra kovojama su korupcija, su organizuotu nusikalstamumu, pinigų plovimu ir taip toliau. Tačiau labai svarbu atkreipti piliečių dėmesį į šias problemas, nors, žinoma, kiekvienos pilie, valstybės piliečiai skirtingai vertina šiuos fenomenus. Bet tu Reikia nepamiršti, kad Rotterdamas ir toliau išlieka kokoj, nelegalios prekybos kokainu e, centru. Vėlgi tai yra tema, į kurią mes atkėmėme dėmesį, diskutavome apie tai Tačiau, žinoma, mes aptardami konkrečią problemą vadovaujomės nacionalinėmis prielaidomis ir situacija, kuriame nacionalinius planus ir taip toliau. Tačiau, domėdamiesi šiais klausimais, keisdamiesi informaciją, mes galime labiau suvokti šių problemų mastą ir, žinoma, E, susipažinti su sistemomis veikiantybėse. Tačiau kita vertus organizuotas nusikalstamumas ne tik sustiprėjo, bet e, e, tapo brutalesnis, bet kai kuriuose valstybėse jie nusikaltėliai tiesiog įsiliejo į ekonominę struktūras E, kolegos sakė, kad nacionalinių parlamentų atstovai nebūtinai leidžiasi į šitas e, diskusijas, tačiau iš tikrųjų mums labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriuose nacionaliniuose parlamentuose yra baiminamasi, galbūt netgi bijomasi tiesiai pasakyti savo šalies piliečiams, kad iškyla pavojus tam tikriems saugumo aspektams valstybėje, taip pat laisvai ir demokratijai dėl to, kad organizuotas nusikalstamumas yra įsišaknyjas visuomenėje. Taigi, kovojant su korupcija, reikia mm, persikelti į politinį lygmenį. Visai neseniai mes e, manėme, jog yra savaime suprantamas dalykas, jog politika, politikai turi vadovautis e, etikos kodeksu. Tačiau kita vertus, ko gero, vertėtų pagalvoti ir apie tai, kad reikėtų įstatymuose įrašyti, kad uh, baustas asmuo neturėtų kandidatuoti į e, demokratinės renkamas struktūras. 2009 metais rinkimuose į Europos parlamentą kai kuriuose valstybės toleravo asmenis ir leido jiems dalyvauti e, rinkimuose, kurie buvo nubausti už pakankamai sunkius nusikaltimus ir netgi buvo išrinkti. Taigi mes turėtume pagalvoti, ar turėtume apsiriboti tik tai etikos kodeksais, o galbūt konkrečiau pažvelgti į e, į konkrečias aplinkybės Tuo labiau, kad nusikalstama veika, pinigų plovimas padaro didžiulę žalą Europos ekonomikai. O tai reiškia, kad atskiros valstybės gali patirti tiesiog mirtiną smūgį. Tuo labiau, kad valstybėse narėse yra taikomas labai griežtos taikymo, e, e, taupimo priemonės. E, komisarė Malstrom minėjo, kad 120 milijardų eurų per metus yra korupcinių struktūrų apyvartoje. Tai šitas 120 milijardų eurų tai yra pusė tos sumos yra korupcinių struktūrų apyvartoje Italijoje - apie 70 milijardų. Todėl, žinoma, sunku yra įvardinti konkrečius skaičius, kai kalbama apie e, pinigų plovimą, sunku įvertinti pinigų plovimo poveikį ES ekonomikai, tačiau vis dėlto šiais metais vis dėlto konstatavome, kad dažnai e, nusikalstamoms struktūrams nereikia e, verštis į mokesčių rojus, kadangi vertinant tokią, e, tokias pinigų sumas galima teikti, kad ES yra pati mokesčių rojus. Tokių apraiškų matome ir Italijoje, ir Ispanijoje, Rusijos mafija labai aktyviai veikia Vengrijoje ir dėl to yra sukurta atitinkama specialioji policijos e, grupė arba padalinys, kuris būtent stengiasi išsiaiškinti tos mafijos e, veikimo mastus. Taigi visos e, baudžiamojo persekiojimo teisėjai saugos institucijos turi uh, veikti iš vien, kovoti e, įgyvendinamos bendrus planus ir galbūt netgi reikėtų harmonizuoti teisingumo sistemas. Kadangi aišku, jog visos valstybės yra paliestos tų problemų, Visos valstybės yra susidūrusios su ekonomikos ir finansų krize ir todėl negalima teikti, kad kai kuriuose valstybėse tų problemų tiesiog nėra. Taigi organizuotas nusikalstamumas, e, mafijos struktūros e, tiesiog užima tas e, spragas rinkoje, kurios atsiveria. Todėl labai svarbu imtis konkrečių veiksmų. Nežinau, ar dar bus progos keistis nuomonėmis šiais klausimais artimiausių metų su uh, nacionaliniu parlamento atstovais, kaip ten bebūtų, manyčiau, kad reikėtų pratesti šitą uh, nuomonių pasikeitimo praktiką ir stengtis, kad būtų sugriežtintos baudžiamosios priemonės nacionaliniu lygmeniu. O dabar siūlyčiau pereiti prie korupcijos temos ir suteikiu žodį pranešėjui Jekolino. Il tema della corruzione abbiamo già esposto in qualche misura. Le... Dėkoju. Mes visi kalbėjome apie priežastis, kodėl buvo nuspręsta panalizuoti ir korupcijos, ir organizuoto nusikalstamumo, ir pinigų plovimo uh, situaciją. Ir apsaugoti tą teisėtą ekonomiką reiškia apsaugoti žmonės. Apsaugoti žmonės ir nuo nereikalingo kišimosi ir viešo, viešosios administracijos kuri yra gan sudėtinga, kalbant apie įvairius sertifikatus ir, ir panašiai, kuriuose valstybėse tai yra labai sudėtingos procedūros. Tai yra ta lėta biurokratija, kuri dažnai yra susijusi ir su korupcija. Tai aišku susiję ir su investicijomis. Kai matome, kad nusikaltėliai yra susiję su korupcija tuomet. Tai dažnai susijęs su investicijomis iš kitų valstybių narių, trečiųjų šalių. Tačiau nepamirškime, kad dabar yra krizė ir korupcija sumenkina institucijų, pasitikėjimą institucijomis. Na ir tie žmonės, kurie yra išrenkami, turi būti suinteresuoti tuo, ką mes e, norime pasakyti. Mes e, turime įvertinti asmenų saugumą, gerbuvį ir kiek tai yra priklauso nuo biurokratinio mechanizmo funkcionavimo. Tarkim, jeigu teisės aktai yra priimami tik gavus kyšį, Tuomet, aišku, tai jau yra e, korupcijos atvejis. Na ir mes tuomet galbūt turime geriau rinktis, atsargiau rinktis tą administracinę klasę ir žiūrėti, kaip yra renkami tie, kurie yra politikoje. Korupcija daug kainuoja. E, apie skaičius minėjom, e, kalbėjome neseniai, dažnai korupcija yra ir e, tarp valstybinio pobūdžio. Tai met, taip pat mes siūlome kur kas griežtesnės baudas nei yra valstybėse narėse, ypač jeigu kalba eina apie pareigūnus, vadybininkus, vadovus, aišku, čia iškyla ir viešų pirkimų klausimas, bet net ir už viešų pirkimų ribų vis tiek matome, kad ir mafijos, ma, mafijos organizacijos yra susijusios su korupcija. Taigi mes bandėme išanalizuoti visas teisminės priemonės, kad būtų galima išvelgti korupcijos epizodus. Korupcija yra aktuali ir viešajame kontekste, bet ir taip pat privačiajame kontekste, kalbant apie privačio, privataus sektoriaus korupcija, tarkim, kai bankai išduoda hipotekas, paskolas ir naudojamasi netinkamomis procedūromis, yra sukčiaujama. sukčiaujama. <coughs> tai tokių irgi konkrečių pavyzdžių yra. Europos Sąjunga visiš, visapusiškai yra įsitraukusi į kovą su korupcija ir Graikijoje. Ir um, aš manau, kad mes puikiai suprantame pareigūnų, politikų situaciją. Tačiau, aišku, čia reikia nepamiršti ir proporcingumo, subsidiarumo principų. Ir gan dažnai korupcija yra tarp valstybinis nusikaltimas. Dėl to, norint su ją kovoti veiksmingai, reikia, reikalingas ypatingas tarp valstybinis bendradarbiavimas e, tarp policijos ir teismų. Aišku, reikalingas ir pasitikėjimas tarp valstybių narių. Taip pat reikia, aišku, atsikovoti ir piliečių pasitikėjimą. Kartais piliečiams yra labai sudėtinga, e, kai reikia kreiptis į viešasias įstaigas. 2012 metais du iš trijų ES e, piliečių yra susirūpinę dėl korupcijos. Tokie yra tyrimų rezultatai. Taip pat korupcija yra ir politinės darbo atvarkės e, prieš akiją, kur būtent ES mano, kad reikia imtis veiksmų. Prieš keletą savaičių mes pasinaudojame savo naujais įgaliojimais. Žinome, kad konstruktyvaus požiūrio būdu mes galėtumėme geriau apmastyti, kaip būtų galima kovoti su korupcija. Ir į tai atsižvelgsime ir tuomet, kai rengsime galutinį pranešimo tekstą. Pirmininkė dėkoju, ponė Jekolino. Kroatijos parlamento vardu dabar kviečiu pasakyti kolegą. Ponios ir ponai, dėkoju už galimybę pasisakyti. Pirmiausia, norėčiau pritarti kai kurioms iniciatyvams, kurios buvo pristatytos, su kuriomis bandoma daugiau koordinuoti veiksmus Europos lygmenių. Ar kalba eitų apie persekiojimą ar stebėseną. Aš manau, kad bet kuriu atveju padariniai yra labai svarbus. Stebėsena yra labai svarbi, bandant paskatinti ir žiniasklaidą, ir politinės institucijas kovoti su korupcija, kuo galima veiksmingiau. Aišku, turime pakalbėti ir apie metodiką. Metodiką būtų galima tobulinti, ypač jeigu atsižvelgtumėme į institucijų patirtį ir žinias, turiuomenėje tokias institucijas kaip Pasaulio bankas, Tartutinis valiutos fondas. Na ir antroji mintis, norėčiau pristatyti mūsų patirtį Kroatijoje kovojant su korupcija. Šio parlamento dėka mes buvome tikrai pagirti dėl sėkmingų rezultatų. O sėkmingų rezultatų pasiekėme dėl to, kad mes išsprendėme daug bylų ir susijusių su aukštais pareigūnais ir politikais. E, buvo daug bylų Kroatijos teismuose ir tai buvo labai svarbus signalas visiems, būtent kad korupcija nieko, nieko gero jums neduos. Taigi, e, aišku, turime pakalbėti ir apie procedūrų ilgį, ir kitas su to susijusias problemas. Dėl to aš norėčiau pasveikinti iniciatyvą, pagal kurią daugiau dėmesio skiriama prevencijai. Prevenciją reikia veiksmingiau naudotis, taip pat turto deklaravimas, interesų e, konfliktų deklaravimas ir panašiai. Prevencinės priemonės turi būti veiksmingos. Korupcija kaip malarija. Negali užkirsti kelio korupcijai vien tik tai užmuždamas uodą. Reikia kovoti su pačia pelkė, kur tie uodai veisėsi. Dėkoju. Labai ačiū. Austrijos parlamento atstovas, ponas Perhap. Ačiū Austrijoje taip pat. Mes e, kovojame su korupcija Austrijos parlamentas patvirtino vieną griežčiausių kovos su korupcija įstatymą, sukurdamas atskirą prokuratūrą kovai su korupcija. Ir mūsų patirtis rodo, kad tokį modelį pasitelkus ateitie galime veiksmingiau kovoti su korupcija. Asmeniškai manau, kad geriausias būdas sustabdyti korupciją yra skaidrumas skaidrumas rengiant viešuosius pirkimus, privačius pirkimus taip pat, nes skaidrumas užkerta kelią korupcijai. Deja, Transparency International reitingų lentelė Austrija nukrito pakankamai žemai, vertinant korupcijos lygį. Austrijoje veikia tinkamas e, liūdingo apsaugos įstatymas ir norėčiau paklausti, kaip manote, ar ši tvarka negalėtų būti pritaikyta vėros ES mastu. Ačiū. Portugalijos parlamento atstovas Žuo Lobo dabar kalbės. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti visus e, šio posėdžio dalyvius. Pirmiausiai ir noriu kolegoms pranešti, kad Portugalijos parlamente jau yra patvirtinta nemažai teisės aktų, kurie šiandien yra mūsų svarstomi. Esame įsteigę atitinkamą duomenų banką, kurio duomenimis gali pasinaudoti teisės saugos institucijos, nagrinėjant atitinkamas bylas teismuose, vykdant tyrimus. Taip pat noriu pabrėžti e, tos žalos mastus, žalos, kurią sukelia organizuotas nusikalstamumas. Todėl reikia imtis ir adekvačių kovos priemonių, ypač e, siekiant apsaugoti liudytojus, e, informatorius e, ir nutraukti tą tylos įžadų sistemą galiojančią organizuotų grupuočių struktūrose. Savai suprantama, turime užtikrinti pagrindinių piliečių teisų apsaugą ir e, tą padaryti, užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą, suderinti tarpusavį šias atingas aplinkybės yra pakankamai sunku. Ačiū Lenkijos senato vardu Pons Rulevski. Ačiū, jau paskutinį kartą pasisakysiu. Iš tiesų, tema yra labai sudėtinga ir noriu padėkoti ponui Jekolino už tai, kad jis iškėlė į viešumą pačią sudėtingiausią šios dienos diskusijų problemą, būtent korupcijos problemą, nes kad išmatuotume ir pasvertume e, korupciją, e, tam prireikia pakankamai daug laiko, procesas yra sudėtingas, vyksta įvairiais lygmenimis, pasitelksiu tam tikrą pavyzdį vėliau. Dėkuoju taip pat už tai, kad e, kalbate apie korupciją ne tik e, viešosios valdžios e, lygmenių, kuomet yra pasinaudojama materialiomis vertybėmis, tačiau taip pat ponsekminė kalba ir apie korupciją privačiame sektoriuje, tarkime, investicijų srityje. Europos komisija atkreipė dėmesį į tokia, tokias problemas taip pat ir Lenkijoje. Tačiau noriu pasakyti, kad e, politikos, politikų tarpe Lenkijoje korupcija praškai buvo išnaikinta. E, tas dalykas e, yra, pavyzdžiui, galiu atkreipti dėmesį į kokteilį, kuris vyks po mūsų susitikimo ir e, apie tą kokteilį Lenkijoje jis galėtų būti vertinamas taip pat kaip tam tikra forma korupcijos atvejais. Lenkijoje mes sugebėjome komunizmo apraiškas išnaikinti, tačiau tam tikri jo likučiai liko, pavyzdžiui, yra naudojamas terminas Lenkijoje, ne tik Lenkijoje, sutvarkyti reikalus. Ir e, žlugus tai yra E, komunizmo sistemoje Lenkijoje reikėjo tvarkyti daug reikalų, pavyzdžiui, išsirūpinti tam tikrą vietą ligoninėje, mokykloje, gauti kokį nors prekių, lietuviškai čia būtų galima turbūt tai kaip blatą įvardinti. Taigi Lenkijoje nedidelio masto korupcija yra tam tikrą prasme toleruojama, šio didesnio masto ne. Ir tarkime, jeigu verslininkas įdarbina neįgalius asmenys, tam tikrų momentų jam pritrūksta lėšų ir jis turi tų lėšų gauti ne savo asmeniniai naudai, tačiau tam, kad kad e, galėtų padėti būtent neįgaliems asmenims ir jam reikia sutvarkyti tam tikrus e, reikalus vietos valdžios institucijomis, e, mokės, mokant kyšį kokį nors, kad gautų leidimą. Taigi, tokiu būdu yra sprendžiamos problemos. Taigi, apie ką aš norėjau į ką norėjau atkreipti dėmesį, kad mes turime pasitelkti tinkamą korupcijos procesų diagnozę. Ir kaip kalbėjo komisijos narė Malstrom. Aš e, taip pat jai pritariu, kad reikia e, labai įsigilinti į korupcijos priežastis, jos šaltinius. Grazie. Io adesso do subito la parola. Thank you. Ačiū. Iš karto steiksiu žodį dabar ponai Jekolino. Kalbant apie apie kolegos iš e, Kroatijos klausimą dėl tyrimų eigos, tyrimų trukmės. Kalbėdamas apie tuos e, procesus, e, jis minėjo žodį procesus, tai galbūt jis turėjo minėti administracinius procesus, aišku, jų trukmę reikia sumažinti, būtina piliečiams pateikti kuo greičiau atsakymus į užduodamus klausimus. Šiau kalbant apie, jeigu kalbėtume apie su proceso eiga susijusias sąnaudas, tai šiandien komitete buvo patvirtintos labai aiškios taisyklės, pagal kurias turėtų būti numatyti priimtini terminai bylų nagrinėjimo teismuose, tam, kad teisminiai procesai baigtųsi kuo greičiau. Savai suprantama, kad čia atskiriuose valstybėse narėse situacija yra skirtinga ir dėl to vienur teisminis nagrinėjimas vyksta ilgiau, kitur trumpiau dėl to mažėja pasitikėjimas tarp piliečių ir teisėsaugos institucijų, tą pasitikėjimą tarpusio ir bendravimą reikia skatinti. Taisyklės, kurios galioja Austrijoje dėl atskiros prokuratūros ko, skirtos kovoti su korupcija, mes su tomis taisyklėmis nesame susipažinę, tai kad veikia institucija atskira skirta kovoti su korupcija galėtų būti neblogas pavyzdys ir būtų galima mėginti jį pritaikyti Europos lygiu. Kalbant apie mūsų darbų pobūdį, tai 69-ame, tai 96-ame statys ES veikimo straipsnė yra numatyta įsteigti Europos prokuratūrą ir manau, kad tą padarius bus galima veiksmingiau kovoti su korupcija. Sakant, galbūt pirmininkė Alfano galėtų tinkamiau atsakyti kolegos iš Portugalijos klausimą. Reaguodamas į kolegos iš Lenkijos mintis, noriu pasakyti, kad jis teisingai atkreipė dėmesį ir pagristai į tam tikrus aspektus. Kai kurie pastebėjimai yra adresuoti man, kiti pirmininkė Alfano, treti komisijos nariai, kurios jau nėra. Aišku, procesai pajudėjo iš mirties taško. Jiems užbaigti prireiks laiko. Žinoma, parlamento nariams galioja tam tikrai pribojimai, pavyzdžiui, gauti dovanas, e, jos negali viršyti, jų vertė negali viršyti 150 eurų, tačiau tas kokteilis tikrai e, tiek nekainuos, taigi e, galima dėl to būti ramiems, jeigu jų, jo mastas būtų didesnis, galėtų kilti įtarimai dėl korupcijos. Dėl galimybių bausti korumpuotus politikus arba uh, valstybės tarnautojus, tai šiuo metu galbūt kai kur galioja skirtingas požiūris, skirtinga tvarka, tačiau manau, kad ilgainiui taip neturėtų būti. Allora, dunque, ris... Taigi, alla eh, komisarė man. Krulevski. Kolega Krulevski sakė, kad tai, ką minėjo komisarė, turėtų remtis eh, tyrimų eh, vertinimais. Aš norėčiau priminti, kad prieš vienerius metus komisarė pateikė pasiūlymus dėl kovos su korupcija ir tie pasiūlymai atrodė pakankamai plataus užmojo. Žinoma, ir parlamentas turi pareikšti savo nuomonę, kadangi ji visada yra atspindima žiniasklaidoje ir, žinoma, siekiant komisiją ir parlamentai suderinti savo pozicijas, reikia tarpininkavimo e, komiteto taikinimo komiteto veiklos. Taigi komisarė pateikė savo ambicingą pasiūlymą ir tikisi, kad iki vasaros pavyks parengti kovos su korupcija ataskaitą. Po to bus įvertinama situacija, bus susipažįstama su situacija, o praeisiais metais parlamente buvo aptarinėjimas korup, kovos su korupcija, įstatymo pasiūlymas. Tai, kaip minėjau, padėties įvertinamas, pranešimo forma bus pateiktas vasarą. Kolega kalbėjo apie e, konfidencialumą. Tačiau aš nelabai supratau jūsų minties. Aš dabar norėčiau uh, paaiškinti. Paaiškinti, kadangi kalbama apie ekonominius nusikaltimus. Man susidaro įspūdis, kad šio pobūdžio nusikalstamumas tiesiog pažeidžia ES ekonomikos pamatus. Mes kalbame būtent apie ekonominius nusikaltimus. Komisijos ataskaitoje yra bandoma užtikrinti ne tik tai informantų apsaugą, tų asmenų, kurie pateikė konkrečią informaciją apie nusikaltimus, bet priklausomai nuo situacijos sudėtingumo kyla klausimas, kaip ES gali apginti savo vidaus rinką ir tas gynimo priemonės derinti su e, privalomojo pobūdžio kaltinimo parengimu. Como compatibilizar? Kita vertus, reikia apsaugoti žmogaus orumą, žmogaus e, asmens teisės ir taip pat uh, numatyti galimybė asmeniui nepateikti papildomos informacijos. Žinoma, visų tų aspektų derinimas tarpusavai yra pakankamai sutininkas klausimas. Dėkuoju. atrodo, kad reikėtų nepainioti atskirų aspektų, kurie atsispindėjo mūsų e, pranešime ir mūsų darbe. E, Žinoma, reikia pripažinti, kad e, terminai apibrėžimai vartojami šiame pranešime skirtingai yra suvokiami atskiruose valstybėse. Ko gero reikia daryti skirtumą tarp bendrininko, informanto ir tos mens, kuris pateikia papildomą informaciją. Bendrininkas. Tas, ko gero, kuris e, priklauso nusikalstamai grupuotėjai arba jai priklausė, galbūt e, yra padaręs baudžiamą veiką, tačiau pateikė informaciją policijos pareigūnams apie tuos padarytus nusikaltimus. Tačiau, kai šitas asmuo jau pateikė tą informaciją, jis gali būti ir toliau naudojamas kaip informantas, informacijos e, teikėjas. Kitas dalykas yra liudytojai. Tai yra kiti asmenys negu tie, kurie galbūt buvo nusikaltimo bendrininkai ir toliau yra nusiteikę bendradarbiauti su teisėjai saugos institucijomis. Bet to mes e, susidurėme ir su uh, reketu, kurį patiria verslo atstovai. Kita vertus gali būti tas, tas reketas pasireikšti taip, kad e, verslininkai yra tiesiog daromas spaudimas, jis yra šantažuojamas, gazdinant, kad jeigu jisai neduos tam tikros e, sumos, tai apie jo nelegalią veiklą bus informuotos teisės konstitucijos arba netgi grasinama susidoroti, susidoroti su šeimos nariais. Tai vėlgi yra kiti asmenys, kurie žino apie tokias nusikalstamas veikas, galėtų kreiptis į e, teisėsaugos struktūras ir informuoti apie tokį šantažą. O baudžiamo persekiojimo pareigūnai turėtų gavę tokią informaciją, turėtų įvertinti, ar tokiam asmeniu numatyti asmens apsaugą arba liudytojo apsaugą. Taigi reikia pripažinti, kad dažnai yra neinformuojama tiesiog nutylimą apie nusikalstamas veikas. Taigi yra įvairiausių aspektų, yra įvairiausių situacijų ir asmenys priklausomai nuo jų turi būti skirtingai apsaugomi. Be to, tampa akivaizdu pilietiniai visuomeniai, kokia yra. Realtà che comunque minare. O jie yra ne vienoda atskirose valstybėse. Kartais e, iškyla rizika visos šalies ekonominiai struktūrai, ekonominiams pagrindams, kai įsišaknyja nusikalstamumas kai apskritai jau nebegalima nieko pakeisti ir kai nėra galimybių apskritai ką nors pakeisti rinkoje. Ho portato l'esempio uh, di un commer del commerciante. Be to, tas spaudimas arba šantažas gali būti patiriamas iš įvairiausių pusių. Kodėl aš apie tai kalbu? Kalbu todėl, kad tai yra mano šalies ekonominė gyvenimo realybė. mafija yra labai paplitusi ir toliau tęsia tą savo gazinimo išpirkų e, reikalavimo e, politiką. Viskas priklauso nuo to, kiek e, mafija atinkamos struktūros kontroliuoja verslo struktūras ypač tam tikrose verslo srityse galima pastebėti ypatingą struk, mafijos struktūrų aktyvumą ir verslininkai dažnai moka šitas. Uh, kaip at... Moka už taip vadinamą apsaugą, kadangi kitaip sužlugtų jų verslas. Tai, e persino davanti all'evidenza. Tačiau daug verslininkų tiesiog nesikreipia į teisėgos institucijas, neinformuoja, kadangi baiminasi. Sono passati da vittime agli occhi ovviamente della legge sono passati. Jok sulauks dar griežtesnių sankcijų arba didesnio šantažo. Ir tuomet verslininkai iš nukentėjusių, iš aukų tampa bendrininkais, sąjungininkais. Bet to reikėtų pasidžiaugti, kad mano šalyje didėja verslininkų skaičius, verslininkų, kurie nemoka tų e, reikalaujamų mokesčių už taip vadinamą apsaugą arba stogą. Yra paskelbta informacija apie, pavyzdžiui, vieno restorano savininką, kurį bandė šandažuoti mafijos atstovai ir tas verslininkas nepabūgo, kreipėsi į policiją, policija suėmė įtariamąjį asmenį ir kas atsitiko po to? Po to jis buvo nuteistas, tačiau likusieji tos grupuotės nariai pradėjo grasinti restorano savininko motinai ir jai tada prireikė apsaugos visą parą. Taigi toks gyvenimas mano šalyje, tokia konkreti situacija ir jeigu verslo atstovas vis dėlto apsisprendžia, nutarė kreiptis į policijos struktūras, jeigu jam yra pritaikoma apsauga, tai kit kiti verslininkai gali būti priversti prisijimti tą mafinius jo struktūrų spaudimą ir turi tiesiog drebėti dėl savo likimo. Teisingumo ministerijoje yra parengta, e, parengtas e, liudytojų e, sąrašas, yra pakeičiama tų asmenų tapatybė jie yra perkeliami į kitą gyvenamąją vietą, taigi yra įvairiausių valstybės apsaugos priemonių, kurios taikomos liudytojams. Ir mes Italijos piliečiai džiaugiamės už tas valstybės taikomas priemonės, tai yra labai geras ženklas, tačiau kita vertus jokio malonumo gyventi visą parą naudojantis policijos apsaugą. Reikia užtikrinti kiekvienam asmeniui asmeninę laisvę. Tačiau žinoma, jeigu toks pavyzdys yra užkrečiantis, tai ko gero reikėtų džiaugtis tokiais pavyzdžiais. O dabar suteiksiu dar kartą žodį kolegai Jekolino, kuris pristatys dar vieną temą, tai yra pinigų plovimo temą. Suteikiu jam e, žodį penkioms minutėms, po to galėsime pasikeisti nuomonėmis, atsakysime į klausimus. O dabar, jeigu norite kalbėti, tai tuomet užpildykite žalėją kortelę. Iš anksto noriu padėkoti už tai, kad jūs atvykote, kad jūs priimėte mūsų kvietimą dalyvauti šioje diskusijoje. Jos metu mes, žinoma, daug ko galime pasimokyti vieni iš kitų. Bene, siamo al, <clears throat> alla terza grande questione, che è quella legata al, alla. Taigi pristatysiu paskutinės e, diskusijas. Tai yra pinigų plovimas. Kaip jūs sakėme pradžioje, čia kalba eina apie tūkstančius milijardų dolerių, trilijonų dolerių visame pasaulyje, bent jau pagal paskaičiavimus, pagal įvertinimus, kurie neseniai buvo paskelbti. Ir siūloma šią nusikaltimų, nusikaltėlių sistemą, su ją, ją panalizuoti labai rimtai. Na, mes savo dokumente bandėme panalizuoti pinigų plovimo priežastis, bandyti išsiaiškinti, kokių galimų uh, galėtumėme imtis veiksmų. Aišku, labai svarbu sustiprinti bankų sistemos priežiūrą ir užtikrinti, pastelti finansinius ekspertus. Labai svarbu vykdyti bankų priežiūrą, nes tik tokiu būdu galima atidžiai stebėti situaciją. Europos parlamentas yra patvirtinęs dviejų dokumentų paketą. Ten yra numatytos priemonės dėl bankų priežiūros. Ir mes e, periname prie bankų sąjungos sistemos, pagal kurią bus užtikrinama labai griežta pinigų ir bankų stebėsena. Aišku, bankai atlieka įvairią veiklą, tai yra labai svarbi veikla visoje Europoje ir reikia, aišku, daryti skirtumą tarp mažmeninės bankininkystės ir investicinės bankininkystės. Taipogi labai svarbu stebėti ir susekti finansinius rautus ir numatyti prievolę, pagal kurią, jeigu yra įtartinų sandarių, tuomet, kad būtų galima juos tuos atvejus tinkamai išanalizuoti ir išsiaiškinti, kas yra realus tokių sandorių naudos gavėjas ir kas, kas gauna tuos pinigus. Bankų finansinės veiklos priežiūra, ji vyksta per atstumą. Na ir labai svarbu identifikuoti konkrečius asmenis, kurie bando e, atlikti sandorį. Ir tikrai matome labai daug sukčiavimo atvejų, pavagiant identitetą, ta, asmens tapatybę, ypatingai pinigų plovimo atveju. Tiek privačios, tiek viešos institucijos turi bendradarbiauti, bandant kovoti su tokiais reiškiniais ir, aišku, tai turi, tie reiškiniai yra tarp valstybiniai, be jokios abejonės. Arešto orderis, aišku, čia yra labai svarbus reikalingas europinis požiūris, reikalingas bendradarbiavimas ir su trečiosiomis šalimis šioje srityje, ypač tomis, kurios yra laikomos palankius mokesčius taikiančiomis sistemomis. Tai yra 60 tokių valstybių zonų ir reikia ryštingai kovoti su tais reiškiniais. Mes šioje srityje dirbome labai intensyviai ir reikalingas artimas bendradarbiavimas su privačiuoju sektoriumi, jeigu norime kovoti su tais, kurie e, slepia mokesčius, sukčiauja. 20 procentų pinigų plovimo atveju yra susijęs su e, mokesčių slėpimu ir daugelie valstybių narių reikalinga užtikrinti daugiau teisingumo ir solidarumo e, fiskalinėje sistemoje, mokesčių sistemoje. Ir žinoma, tai turės įtakos ir asmenims, ir įmonėms. Taigi reikalinga išsklaidyti tą grandinę tarp nešvarių pinigų, pinigų plovimo, nelegalių lažybų, e, priekybos antikvariniais dirbiniais ir panašiai. Taip išauga į kitas veiklas, e, priekybą žmonėmis ir panašiai. tai irgi gali būti susiję su pinigų plovimu. Taigi mums reikia skatinti informacinę sklaidą ir taip pat užsimti prevenciją. Ir esame tvirtai įsitikinę, kad pinigų plovimo nusikaltimas turi patekti į visų valstybių narių baudžiamąjį kodeksą. Esame įsitikinę, kad tai turėtų būti specifinės kompetencijos klausimas, kalbant apie Europin, Europos prokuratūrą. Tikimės, kad e, Euro, Europos prokuratūra bus įsteigta per atitinkamą laikotarpį ir galiausiai profesionalų prekybos rūmų veikla, taip pat finansinis tarpininkavimas. Čia irgi yra labai svarbus gyvenimo veiklos sektoriai ir jeigu mes sugebėsime susekti įtartinus finansinius sandorius, ar tai būtų tarp valstybinis sandoris ar, ar ne, tuomet galėsime veiksmingai kovoti su tais reiškiniais. Na ir dabar Šį rytą galiausiai buvo patvirtinti pasiūlymai parlamente ir aš tikiuosi, kad galėsime dar patobulinti tuos pasiūlymus, kol galiausiai jie pasieks galutinę savo formą. Taigi tiek. Ačiū. E, pasikeitė kalbų režimas, tai yra puikus Europinio bendradarbiavimo pavyzdys. Esu iš Junktinės karalystės, kaip jūs matyti jau įspėjote. Senatepie iš Prancūzijos ir po to nesu, negaliu lietuviškai gal labai gerai ištarti, sako pirmininkas ponas Kašėta iš Lietuvos. Taigi, e, kadangi laiko dar turime nemažai, nors ši tema pinigų plovimas yra, jeigu kažkas nori dar papildomai išsakyti kokiu tai minčių, sėdėjote kantai klausėtės, gal kažką kilo kažkokiu tai minčių, jūs galite uh, pasisakyti. Aišku, pagrindinės dalykas turime dirbti kartu, norint kovoti su šiuo aiškiniu. Senatorius Pion, Pion iš Prancūzijos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu du paprastus klausimus. Pinigų plovimo technika dažnai sunkiai yra išvelgiamai įvertinima. Ar jūs nemanote, kad pirma kova, siekiant veiksmingai kovoti su pinigų plovimu, reikia kuo galima greičiau valstybėms galėti keistis informaciją ir turiuomenėje ne tik ES valstybės narės. Tokiu būdu būtų galima galbūt e, paraginti tam tikras iniciatyvas ir pateikti informaciją dar prieš gaunant užklausimą. Taigi tokiu būdu kova su pinigų plovimu būtų veiksmingesnė ir matome, kad e, kovoti su pinigų plovimu yra sudėtinga Europoje dėl bankinių paslapčių. Tai um, aktuolus klausimas. Ponas, e, dar kartą atsiprašo, pirmininkas Algis Kašėta. Pasakykite, kaip ištarėte savo pavardę. Ačiū, gerbimas pirmininkė. Algis Kašėta. Uh, ES atsakingoms institucijoms e, yra labai svarbu užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą ir tarptautinių tyrimų koordinavimą, teikti visapusišką pagalbą valstybių narių teisės saugos institucijoms. E, aš turiu e, vieną klausimą. Kaip viena iš rimčiausių partnerių vykdant ES finansų interesų apsaugą galime paminėti Europos kovos su sukčiavimu tarnybą OLAP. E, nors klausimas dėl šios įstaigos reformos jau seniai išspręstas, e, tačiau šiuo metu Europos parlamente vėl kilo diskusija dėl e, teisės aktų projektų reglamentuojančių OLAF veiklą, koregavimo, kas mūsų manimo gali pristabdyti OLAF reformą E, bei neigiamai įtakoti šios institucijos veiklą. E, įdomu, kokia Europos komisijos ir specialio komiteto e, nuomonė dėl šių iniciatyvų. Būtų dar norinčių pasisakyti šalia tų, kurie oficialiai buvo užsirašę pasisakyti. Salvatorija Kolino, aš atsakysiu klausimus ir aš pasakysiu dar komentarą, bet galbūt dar yra norinčių pasisakyti, nes dabar e, tiesiog turime puikią galimybę dar išklausyti daugiau pasisakymų, nematau pakeltų rankų. Salvatorija, gal sureaguotumėte į iškeltus klausimus? Prašau, prašau, ponė. Tik prisistatykite, prašau. Ačiū. Norėčiau pastabą išsakyti. Esu Patriana, ka, Patrianaku. Pritariu tam, ką sakė pirmininkas ir komiteto nariai. Akivaizdu, kad labai aistringai bandote e, kovoti su šia, šiuo reiškiniu ir džiaugiuosi, jeigu bus pasiekta kokiu tai rezultatu, bet čia nereikia nepamiršti socialinio matmens. Uh, nes negalime vien tik tai visko vertinti iš ekonominės perspektyvos, nes padarinių, korupcijos padarinių, pinigų plovimo padarinių matome ir kitose srityse, ne tik ekonomikoje, tai yra ir socialiniai dalykai, tai, tai turi įtako socialiniai sanglaudai, nes tokiu būdu yra sumenkinama pagarba valdžiai, taip pat lygioms galimybėms, nediskriminavimo principų ir panašiai. Tai kenkia pačiai demokratijai, nes tai yra tokiu būdu pažeidžiama žmonių pasitikėjimas institucijomis, valdžia ir panašiai. Ir dėl to yra labai sudėtinga valstybei, valdžiai atsikovoti tą gerą vardą. Taigi reikalinga tinkama strategija kovai su korupcija. Mano šalyje Graikijoje yra politinės valios. Ir per pastaruosius metus mes galiausiai parengėme konkrečią strategiją ir koordinatorius, tos strategijos koordinatorius yra tiesiogiai skaitingas premjerui. Na, aš detaliai tos strategijos nepristatysiu, tačiau esmė yra ta, kad kažin ar įmanomos veiksming, įmanoma veiksminga politika, jeigu uh, nebus pakankamai politinės valios. Institucijos turi visapusiškai veikti, negali čia būti jokių spragų. Ir jeigu sumenkinamos yra institucijos, tuomet tai tik dar labiau paskatina organizuotus nusikaltimus, nesurandamos tokios sistemos silpnosios vietos, spragos, Ir aišku, reikalinga tinkama teisinė sistema, kad būtų galima greitai sureaguoti į situaciją. Tai yra vienas ryčių, kur teismai šiek tiek atsilieka. Nusikaltėliai yra greitesni ir taip pat Europos lygmenių mums reikalingi bendri požiūriai, reikalinga kažkokia tai bendra praktika. Uh, nes kalbame apie pinigų plovimą ir jeigu pinigų plovimo nebūtų, tuomet nebūtų ir kitų nusikaltimų, rimtesnių nusikaltimų netgi. E, tai reikia vis. Tokiu būdu galėtumėm užkirsti kelią ir kitiems nusikaltimams. Anybody? No? Well, Steiksiu žodį Salvatoriai atsakyti užduotus klausimus. Ačiū pirmininkė. Pereisiu prie atsakymų į klausimus. Kolega iš Prancūzijos pagrįstai atkreipė dėmesį į tų informacijos rinkimo žinybų tarnybų padėtį valstybėse narėse. Čia noriu kreipti dėmesį į mūsų pranešimo atitinkamą punktą, kuriame kalbama apie būtinybę keistis informaciją. Dar prieš patikiant oficialius pranešimus apie įtartinus sandorius, tai yra privalomas e, informacijos kaupimas ir duomenų perdavimas kompetentingoms institucijoms yra labai svarbus darbas, siekiant užkirsti kelią pinigų plovimui, atitinkamiems finansiniams sandariams. Kalbant apie bankų paslapčių, paslapties išsaugojimą, iš, išlaikymą prieš kelias savaitės e, didžiojo dvidešimtuko sustikime buvo aiškiai pasakyta, kad tos 20 svarbiausių, didžiausių pasaulio pramoninių valstybių susitarė tarpusavyje atsisakyti bankinės paslapties. Vašingtonė buvo susitikęs su jungtinių valstybių finansų ministru, Bilas ir Augustas tame susitikime dalyvavo, mes pasikeitėme nuomonėmis dėl būtinybės atsisakyti bankų paslapties. Ir savo pranešime mes raginame komisiją pateikti atitinkamą teisės akto projektą. Taip pat kaip ir trečioji bei ketvirtoji kovos pinigų plovimų direktyva, taip ir pirmas, e, jos taip pat yra Jose daug dėmesio skiriama būtinybei keistis informaciją tarp atskirų institucijų ir žinybų tam, kad būtų galima užtikrinti geresnę kontrolę. Atsakant į kolegos iš Lietuvos klausimą, Olafo tarnyba buvo sukurta, įsteigta tam, kad būtų apsaugoti ES finansiniai interesai, be abejonės. Nepaisant to, esame įsitikinę, kad dažnai e, Olafo pateikima informacija valstybėms narėms e, neatneša laukiamų rezultatų. Kai tik pradės veikti Europos prokuratura, e, reikės peržiūrėti iš naujo Olafo vaidmenį, galbūt tas vaidmuo taps labiau techninio pagalbininko, panašus į techninio pagalbininko vaidmenį, e, kaip Europos prokuratūrai padedančiosios institucijos, galbūt reikia sujungti Olafą su Eurojustu arba e, sustiprinti jų tarpusavio bendradarbiavimą. Sakant į kolegės iš Graikijos klausimą apie ekonominį pinigų plovimo mastą ir poveikį visuomeniai. Taip pat e, grėsmė kylančią socialiniai sanglaudai tose šalise, kurios ir taip gyvena pakankamai skurdžiai ir dėl šios kriminalinės būdžiamosios e, tai, nusikalstamos veiklos visuomenės dar labiau skursta. Iš tiesų reikia pademonstruoti nemažai politinės valios, kad pakeistume šią padėtį. Europos parlamentas tą valią pademonstravo, dabar atėjo komisijos ir valstybių narių eilė. Jos privalo pasiekti, kad politiniai sprendimai būtų konkrečiai gyvendinami, nes vien patvirtintų įstatymų teisės aktų nepakanka. Žinoma, būtų geriau, kad teisinės nuostatos būtų kuo vienodesnės, tačiau, tačiau nepaisant net ir jų patvirtinimo būtinos konkrečios priemonės, kuriamis šie teisės aktai yra įgyvendinami, kovojant su organizuotu nusikalstamumu, pagerinant bankų administravimą ir valdyseną, kovojant su mokesčių, mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu. Tačiau politinės valios taip pat, vien politinės valios nepakanka. Kompetitingos institucijos turi sugebėti tarpusavėje bendrauti, sugebėti keistis informaciją, įsiklausyti į vieną kitos pozicijas ir čia ypač didelė atsakomybė tenka toms žinyboms ir institucijoms, kurios kontroliuoja procesus susijusius su pinigų plovimu. Įsivaizduokime, trilijonas dolerių per metus tokie yra pinigų plovimo apimtis pasaulyje. Kai kurios valstybės narės tikrai ES galėtų neblogai susitvarkyti su ekonomikos ir finansų krizės padariniais, turėdamas e, savo rankose šias lėšas. Būtų galima skirti jų taip pat ir kitoms reikmėms, švietimui, kultūrai. Mes turėtume šios procesus pasistengti suvaldyti per pakankamai trumpą laikotarpį. Pirmininkas, keletą pastabų taip pat turėčiau. Nes kolega minėjo, kad e, valstybės narės turėtų geriau keistis informaciją tarpusavyje, tarp valstybinių lygmenių. Jungtinėse valstijose prieš savaitę lank, lankėmės e, Tanė Fajon taip pat mūsų delegacijoje buvo, jos dabar nėra daug ko išmokome. Visi prisimename New Yorko merą Giuliani, kuris vykdė nulinės tolerancijos politiką nusikaltėlių atžvilgių New York'e. Ir ta politika buvo labai veiksminga. Kaip jis sugebėjo pasiekti tokių gerų rezultatų? Būtent sugebėdamas užtikrinti, e, tiksliau iki Žiulianių e, e, užimant mero postą atskirų New Yorko rajonų policijos padaliniai vyko visiškai nepriklausomai, turėjo savo duomenų bankus, o jam pradėjus dirbti meru, duomenys buvo sujungti į vieną banką ir buvo galima susidaryti geresnį bendrą nusikasamumo masto vaizdą ir atitinkamas svarbiausios rytis, kuriams reikėjo skirti daugiau dėmesio kovojant su organizuotų nusikalstamumu. Taigi, keitimasis duomenimis yra labai e, svarbi priemonė. Dar vienas pavyzdys - amerikiečiai po rugsėjo 11 įvykių suvokė, kad CŽV FTB e, saugumo tarnybos nelabai pasitikė viena kita, konkuruoja tarpusavėje ir buvo sukurti tam tikri e, sintezės centrai, kuriuose savo veiklą galėjo sutelkti e, arba tie centrai apriepdavo 18 500 skirų tarnybų ir žinybų veiklą visose Europos Junktinių valstijų, Junktinių Amerikos valstijų valstijose ir e, didžiuosiuose miestuose buvo įsteigti atitinkami centrai, kuriuose kompetentingos tarnybos ir žinybos, šerifo institucijos, policijos tarnybos keisdavosi informaciją. E, e, Kolegai uždavė klausimą iš Prancūzijos, aš esu anglas, mūsų protėviai šimtus metų kovojo tarpusavėje ir aš puikiai suprantu, kad mano šalyje e, yra sudėtinga pareigūnus įtikinti, kad būtina keistis informaciją su Prancūzija, turint omenyje, kad mūsų protėviai ilgus metus kovojo tarpusavėje. Taigi jūs esate visiškai teisus. Problema yra priversti nacionalinės vyriausybės tarpusavėje bendradarbiauti ir tai yra mūsų parlamentarų užduotis, turint omenyje, kad tas nepasitikėjimas yra pakankamai didelis vis dar ir mūsų užduotis yra išjudinti šios procesus iš mirties taško ir Salvatorė bei kiti kolegos, manau, tikrai pritartų. Ponui Kašėtai noriu atsakyti, pratesdamas Salvatorės atsakymą, kad dėl Olafo reformos tai taip pat yra politinės valios trūkumo klausimas. Viename iš klausimų mūsų komitete Olafo atstovai teigia, kad 90 procentų Olafo informacijos yra pateikiama valstybėms narėms, nes būtent ten yra e, vykdomi atitinkami teisiniai nagrinėjimai, nes neveikia Europos prokuratūra ir į daugumą Olafo pranešimų suteikiamus informacijos apie nusikaltimus valstybės narės nereaguoja. Taigi su Olafo veikla susijusių problemų tikrai yra nemažai ir iš šiai tarnybai reikia padėti ir padėti valstybėms narėms taip pat imtis atitinkamų atsakomųjų veiksmų. Pone Patrenaku, noriu pasakyti, kad visiškai pritarėme jūsų teiginiams dėl socialinio lygmens, nes e, nusikalstama veika pagerina, pablogina ir žmonių socialinę padėtį, prisėda prie darbo vietų mažinimo ir visuomenės žlugdymo procesų greitinimo. Visiškai esate teisi, komiteto nariai mūsų, manau, jūsų teiginiui pritarti, kad čia vėlgi yra, reikia kalbėti apie politinės valios trūkumą valstybėse narėse, 28 valstybėse narėse trūksta politinės valios bendradarbiauti tarpusavėje. Mūsų generalinis sekretorius galbūt apie, kuris turi visą informaciją man ką tik pranešė, kad už šios talės durų jūs turėsite galimybę pasivaišinti kokteiliu ir pratesti mūsų diskusijas. Aš Europos parlamento narių vardu norėčiau Jums nuoširdžiai padėkoti už tai, kad radote laiko atvykti čia, pasikeisti nuomonėmis su mumis. Aš manau, kad svarbiausias dalykas yra tą ryšį palaikyti toliau ir neapsiriboti tik šio vienu susitikimu ir po to dinkti vieni kitiems iš akių. Manau, kad su užmėgtai, savo užmėgstais kontaktais turėtume pasinaudoti ir tęsti toliau pradėtus darbus. Salvatoriai žodis. Ačiū. Aš tik norėčiau dar pranešti, kad artimiausiu laiku jums atsiūsime e, mūsų šiandien patvirtinto pranešimo tekstą. Ir jeigu pageidautumėte, galėtumėte dar pateikti savo pasiūlymus, kurie būtų naudingi mūsų tolesniems darbams. Taigi, jeigu pageidaujate, esate visi kviečiami pasivaišinti kokteiliais, kurie yra už salės durų.